Dear colleagues, uh, good afternoon. Labą dieną, kolegos. Pradedame nuo pirmojo darbo tvarkės punkto. Darbo tvarkės tvirtinimas yra pakeitimų 15 punktą išmetėme. Tai yra dėl sulaikymo mechanizmo Dijas Demera pranešimą turiu galvoje. Ir 16 punktas dėl uh, ataskaitos projekto dėl kovos su korupcija. Taigi šie 15-16 e, darbo tvarkės punktai atidėti tolesniam laikotarpiui. Jei nieks neprieštarautų, tai taip keisime darbo tvarkę. Toliau, šiandien yra vertimo į kruatų ir gaelų kalbas ir iš jų. Toliau trečiasis punktas - protokolų tvirtinimai vasario 1, gruodžio 21, 22, lapkričio 30, gruodžio 1, spalio 12, 13 ir Liepos 15-16. Jei nieks neprieštarauja tiem protokolam, tai juos tvirtiname. Ir kolegos dabar ateiname prie ketvirtojo mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra privatumo apsauga internete, užtikrintant didesnį Europos skaitmeninį nepriklausomumą. Šiandien mes keisimės nuomonėmis su ponu Gujom Pupar. Jis yra Prancūzijos nacionalinės kibernetinio saugumo agentūros generalinis direktorius. Turbūt kolegos prisimenate, kad esdami darbą e, po pranešimo skirto masiniai elektroniniai ES piliečių stebėsenai, Lybė komitetas suorganizavo aukšto lygio konferenciją skirtą internetinio privatumo apsaugai, siekiant sustiprinti informacinių technologijų saugumą. Mm, Šis, ši konferencija buvo mm, surenkta kartu su ITRE, IMKO ir STOA. E, ja parengti užtruko nemažai mėnesių. Tai buvo interaktyvi konferencija. Joje dalyvavo 80 tarptautinių mastų pripažintų specialistų ir vienas iš e, pasiūlymų, viena iš rekomendacijų per konferenciją buvo, kad reikia stiprinti ES informacinių technologijų pramonę ir didinti jos autonomiškumą. Ir tas buvo paminėta ir Europos parlamento rezoliucijoje, skirtoje masiniam stebėjimui, 14 metų rezoliucija. Šiandien pas mus, kaip jau minėjau, yra Prancūzijos nacionalinės kibernetinio saugumo agentūros generalinis direktorius ponas Guillaume Pupar. Ir jis pasisako už Europos skaitmeninę autonomiją. Taigi, gerbiamas Puparai, žodis jums. Dėkui, e, gerbiamas pirmininkė, dėkui, kad sudarėte galimybę atvykti į jūsų posėdį ir pakalbėti apie informacinių technologijų saugumą. Tai labai svarbis rytis. Ir iš tiesų manau, kad Europos Sąjunga turi imtis čia ambicingų darbų. Norėčiau pasidalinti su jumis savo mintimis šią temą. Pirmiausia, tai e, pakalbėkime apie informacinę grėsmę ir kaip mūsų nacionalinės kibernetinio saugumo agentūra tą grėsmę vertina. Vyksta informacinės atakos, e, kurios mm, nebūna viešos ir labai svarbu, apsaugoti, apsisaugoti nuo tokių išpolių ir tų išpolių lygis dabar e, stiprėja, auga e, tų kibernetinių kovotojų. E, techninis lygis yra vis rimtesnis, yra įvairios grupuotės tokių asmenų ir jų vykdomi išpoliai vis stipresni. Kibernetinis, e, kibernetinis polimas gali, pažiūrėjau, reikšti e, duomenų vagystę arba, pavyzdžiui, bandome nesunaikinti duomenis, kaip anksčiau vykdavo paleidžiant virusus, bet užkoduoti informaciją Ir aukoms tada siūloma, prašoma mokėti uh, išpirką, kad jie galėtų prieiti prie savo tų užkodotų domenų ir siūloma mokėti uh, virtualiomis valiutomis bitcoin. Ir galbūt tokių mm, tokios atakos, tokie e, kibernetiniai išpoliai gali atrodyti e, nelabai didelio masto, bet jei jūs asmeniškai nukenčiate, tai jum tai yra labai svarbu. O kalbant apie tai, kad tokių išpolių vyksta daug visame pasaulyje, tai tokie e, kibernetiniai e, sukčiai ar, ar, ar kibernetiniai hakeriai labai daug pinigų užsidirba tokiomis priemonėmis. Ir dėl to tokios atakos, tokie išpoliai mus neramina. Be to, dar noriu pasakyti, kad labai dažnai yra specializuotų grupuočių, kurios užsima žvalgybą bando patekti į privačius e, informacinius tinklus tiek didelėse įmonėse, tiek mažose įmonėse, kurios turi svarbios informacijos ir bando tą e, informaciją, tos komercinius ar techninius duomenis pavokti. Tai yra vagia tai, kas yra įmonės vertė, įmonė, kas yra įmoniai vertybė. Ir Tokios atakos vyksta labai mm, diskretiškai ir aišku, kad tokie hakeriai, tokie įsilaužėliai į informacinius tinklus nori patekti juos kuo tyliau, būti nepastebėti, išvokti tos duomenys ir išeiti iš to tinklo, taip kad niekas net nepastebėtų, kad į E, tą tinklą buvo įsilaužta. Tokių išpolių skaičius, tokių atakų skaičius e, prieš didelės prancūzijos įmonės pernai buvo 20. Tos įmonės, aišku, turi svarbių komercinių, techninių duomenų ir tie duomenys gali būti svarbus taip pat ir nacionaliniam saugumui. Ir mus tokie dalykai labai neramina. 20 tokių atvejų esame konstatavę, bet galbūt jų buvo ir daugiau, tik tai jie yra nepastebėti. Taigi nelabai net ir galėčiau maždaug pasakyti, kiek realiai tokių e, įsilaužimų yra buvę. Dažnai mes žinome, kad įvyko toks įsilaužimas, bet neturime įrodymų ir net nežinome, kas tie įsilaužėliai, ar iš rytų, ar iš vakarų, ar tai valstybės, kokios nors kitos valstybės darbas, ar mafijinių grupuočių, ar konkurentų. Ir labai sunku iš tiesų nustatyti, kas tas įsilaužėlis yra. Mes su policija ir e, įvairiomis žvalgybinėmis tarnybomis vykdome tyrimus ir gali būti ir tokių įsilaužėlių, kurie vieną dieną dirba kokios nors valstybės labui, o kitą dieną patys tampa savarankiškais įsilaužėliais. Taigi labai sunku tiksliai žinoti, kas tie įsilaužėliai. Trečioji grėsmė tai yra sabotažo rizika. Kai bandoma patekti į informacinį tinklą, tie žmonės, kurie gali pavokti informaciją, nepalikdami pėdsakų tinkle, taip pat gali ir arba sunaikinti tuos tinklus, arba trukdyti jų tinkamam veikimui. Ir tai gali būti tinklai, kuriuose uh, praktiškai nėra kažkokių svarbių duomenų, bet, pažiūrėjau, jų darnus darbas yra labai svarbus. Tai gali būti transporto, pramonės tinklai, pavyzdžiui, naftos, sakysim, perdirbimo įmonė, kurioje nėra kažkokių ypatingai slaptų duomenų, bet sklandus tos įmonės darbas, o tas darbas yra valdomas informacinių technologijų pagalba, tokios įmonės sklandus darbas yra labai svarbus. Ir ateityje e, tokie įsilaužėliai, pavyzdžiui, dėl politinių, teroristinių ar ekonominių motyvų gali siekti sunaikinti tokią informacinę sistemą ar išprovokuoti katastrofą transporto srityje ar, ar kokioje nors kitoje svarbioje srityje. Pavyzdžiui, jie yra užgrobiamos e, transporto e, priemonių valdymo sistemos. Tokių atvejų dar nėra buvę. Bet ne todėl, kad tokios sistemos yra neįveikiamos, o todėl, kad įsilaužėliai galbūt dar nenori tuo užsimti. Prancūzijoje pernai vyko ataka, išpolis prieš TV5 E, televizijos kanalą, TV5 Mond televizijos kanalą. Ir toks įsilaužėlis iš tiesų norėjo sunaikinti visą audiovizualinę e, šio televizijos kanalo sistemą. Kokia buvo motivacija? Ko norėjo tas įsilaužėlis? vyksta tyrimas ir nelabai aišku, kokia jo buvo motivacija, bet tai yra kaip ir pavyzdys to, kokios tos e, kibernetinės atakos gali būti. Ir jos nebūtinai reiškia kažkokių svarbių slaptų duomenų vagystę. Tiesiog jos gali mm, pasireikšti tuo, kad sunaikinami informaciniai tinklai ir tai gali aišku, atsiliepti ir ekonomikai, ir pramoniai, ir netgi politiniam šalies gyvenimui. Dabar tie įsilaužėliai yra kaip ir stipresnėse pozicijose negu tie, kas turi gintis. Ir užtat reikia labai būti pasirengus ir mm, siekti sukurti atsparumą tokiom kibernetiniam atakom. Visi, mm, tai, tai, tai visų mūsų atsakomybė ir turim visi bendrai pagalvoti, kaip kolektyviai mes galėtume apsisaugoti nuo tokių kibernetinių išpolių. Kaip Prancūzija sureagavo, į tą minėtą mano išpolį, agentūra, atitinkama agentūra buvo įkurta, pirmoji tokia mm, nacionalinė kibernetinio saugumo agentūra buvo įkurta Prancūzijoje 2009 metais. Ir Prancūzijos modelis yra toksai, kad reikia atskirti žvalgybinį darbą nuo Mm, tų, mm, kas užsima konkrečiais kibernetiniais išpoliais. Bet yra bendradarbiaujama tarp žvalgybinės dalies ir e, kitos, kito padalinio, kuris atsakingas už konkrečias kibernetinės atakas. Taigi mes manome, kad funkcijas reikia atskirti, bet tai nereiškia, kad e, nevyksta bendras darbas, nes žvalgybinė informacija yra labai svarbi, bandant išsiaiškinti galimas atakas ar mm, nuspėti busimų atakų specifiką ar pabandyti padėti tiems, kas nukenčia nuo tokių kibernetinių išpolių. Kitas, galbūt grinai prancūziškas bruožas, būtų reglamentavimas tokios veiklos, kad išloštume laiko. Prancūzijoje, kai kalbame apie pačią svarbiausią infrastruktūrą tybės mastu, siekiama užtikrinti informacinių sistemų saugumą ir tas yra privaloma. Tai nėra pasirinkimas tokių mm, įmonių ar, ar infrastruktūrų, kurios labai svarbios visos valstybės na, mastu ir įstatymas, kuris reglamentuoja e, tokį, tokio kibernetinio saugumo užtikrinimą, buvo 13 metais priimtas ir mūsų nacionalinės kibernetinio saugumo agentūros darbas ir yra bendradarbiauti su tokiomis a, e, svarbiomis įmonėmis ir kartu nustatyti, kartu parengti a, e, tas taisyklės, kurių bus laikomasi siekiant užtikrinti kibernetinį saugumą. Tos taisyklės nurodo, kas yra privaloma tokioms ypatingai nacionalinių mastų svarbioms įmonėms, e, užtikrinant kibernetinį saugumą. Ir tie Mm, operatoriai, tie ekonominės veiklos subjektai turi labai rimtai žiūrėti į kibernetinio saugumo užtikrinimą. Ir aišku, kad kibernetinio saugumo užtikrinimas siejasi taip pat ir su įmonių e, valdymo aspektais, ar tai būtų privačios, ar tai būtų viešos įmonės. Taigi siekis nėra kuo smulkiau ir išsamiau viską reglamentuoti, bet tiesiog pabrėžti, kad kibernetinis saugumas yra labai svarbu. Ir tą saugumą reikia užtikrinti visose srityse, tiek transporte, tiek finansų srityje, tiek aprūpinimo vandeniu srityje ir panašiai. Ir išaiškėjo taip pat, kad reikia imtis ne tik veiksmų nacionaliniu mastu, bet ir Europos mastu, nes tos ypatingos svarbos įmonės neapsiriboja tik mano atveju Prancūzija. Paimkim, pažiūrėjau, elektros tinklus. Mūsų mm, apsirūpinimo elektros energija saugumas priklauso nuo galimybės gaminti ir tiekti elektros energiją, taip pat ir mūsų kaimynam, ne tik mum patiem. Taigi mes žinome, kad jei, e, pažiūrėjau, mūsų partnerių saugumas nėra užtikrintas, tai e, gali tai paveikti ir mūsų pačius. Taigi reikia imti, imtis veiksmų platesnių lygmenių. Ir yra mm, patvirtinta tinklų saugumo užtikrinimo direktyva, e, direktyva ir tai yra labai svarbu, kadangi leis užtikrinti tokį saugumą ne tik nacionaliniu, bet ir europiniu lygmeniu. Aš pasisakau už Europos strateginę autonomiją, užtikrinant mūsų informacinių sistemų saugumą. Reikia kalbėti, mano nuomonė, apie strateginę autonomiją. Bet tai nereiškia, kad mes turime atsitverti nuo viso pasaulio ir nebendradarbiauti su specialistais kitose šalise, pavyzdžiui, su JAV ar kitų valstybių specialistais. Ne. Kas yra ta strateginė autonomija? Tai reiškia, kad mes patys turime turėti tam tikras technologijas, galėti reglamentuoti tam tikras sritis ir prisimti atsakomybę tam tikrose sritise į savo pačių rankas ir nepriklausyti nuo trečiųjų šalių technologijų ir inovacijų. Strateginė autonomija taip pat reiškia, kad mes patys turim užsitikrinti savo skaitmeninį saugumą. Nes ne trečiosios šalis užtikrins mūsų saugumą, mes patys turim tą padaryti. Kibernetinis saugumas Mūsų kibernetinės saugumas yra mūsų pačių rankose. Kiekviena valstybė narė turi pasirūpinti pati savo kibernetiniu saugumu. Europos institucijos irgi turi užsitikrinti savo kibernetinį saugumą. Dėl to džiaugiuosi, kad CERT EU, ES sertifikatas leidžia užtikrinti tokį mm, kibernetinį saugumą Europos institucijose. Taip pat džiaugiuosi, kad Eliza, Europos agentūra, kuri dirba kibernetinio saugumo srityje, tai e, tikiuosi, kad jos atsakomybė auks ir jinai būtent skatins kiekvieną valstybę narę labai rimtai žiūrėti į kibernetinio saugumo užtikrinimo klausimus. Noriu pasakyti, kad dabar mano nuomonė Elizos biudžetas tikrai nėra pakankamas visiems tiem darbam, kuriuos jinai turėtų daryti. Ir noriu dabar kreiptis jūs kaip į parlamentarus, kad iš tiesų užtikrintumėt, kad Eliza turėtų pakankamą biudžetą tiem darbam, kuriuos jinai turi atlikti. Naujas valdybos pirmininkas dabar yra paskirtas Elizoje ir jis anksčiau yra dirbęs būtent mūsų, Prancūzijos nacionalinėje kibernetinio saugumo agentūroje. Ir aišku, kad tai yra neatsitiktinai, kad jis tapo Elizos valdybos viršininku. Taigi, manau, kad čia esame tinkamame kelyje. Toliau valstybių narių ir Europos institucijų apsauga, kibernetinis saugumas yra labai svarbus, bet noriu pasakyti, kad Europos pramonės įmonės irgi turi pačios užsitikrinti savo kibernetinį saugumą. Turime turėti europinę skaitmeninę pramonę ir kibernetinio saugumo pramonę, kad galėtume tą padaryti. Ir aišku, kad jau turime gerų specialistų. Manau, kad iš tiesų Europa turi gebėjimų reikalingų turėti tinkamas informacinės technologijas kibernetiniam saugumui užtikrinti. Galbūt čia turėtume pagalvoti, taip pat apie tai, kaip vyksta pirkimai valstybėse narėse, e, turėtume suteikti prioritetą e, produktams, skaitmeniniams produktams, e, kurie mm, yra labiau patikimi. Kalbant apie programinę įrangą, turime orientuotis į atviro, atviro kodo programinę įrangą. Taigi turime neprisipirkti per daug visko, o pirkdami irgi orientuotis į europinius elektroninius produktus. Ir aišku, kad ir mūsų piliečiai, ir įmonės turi pasitikėti tą techninę ir programinę įrangą ir tas, tas pasitikėjimas užtikrinamas sertifikavimu kad pasižiūrėtume, ar saugumą užtikrinantis produktas yra patikimas, reikia pasižiūrėti į jo m, mm, tą galėti prieiti prie jo kodo, prie jo šaltinio kodo. Mūsų agentūra irgi prisėda prie šių darbų. Čia bendradarbiaujame su privačiu sektoriumi. Ir galiausia, tai norėčiau pasakyti, kad turint galvoje, tai kaip vyksta tarptautinės komercinės dėrybos, kyla grėsmė, kad ateityje nebegalėsime šių dalykų patys reglamentuoti. Turiu galvoje TTIP, TISA dėrybas. Aš manau, kad aišku, kad neturime siekti protekcionizmo, bet turime galėti patys nustatyti taisyklės, kad galėtume išlaikyti aukštą apsaugos lygį. O kalbant apie šifravimą, skatinimas naudoti šifravimo technologijas turėtų mm, užimti svarbu vaidmenį, turime skatinti įmonės naudoti šifravimą. Šifravimo technologija nėra pavojinga. Ne. Nors tokios technologijos galbūt gali būti naudojamos ir piktavalių žmonių, pavyzdžiui, teroristų, bet šiaip šifravimas mūsų nuomonė yra labai svarbus jei kalbame apie visų mūsų piliečių ir ekonomikos apsaugą, tai turime galėti ir mm, naudotis žvalgybinė informacija, kad galėtume užkirsti kelią kibernetiniam atakom. So uh, some... Labai ačiū. Liko laiko klausimams. Pirmiausia, ponas Boni. Labai ačiū už tokį išsamų pristatymą. Manau, kad mes visi suprantame, kokį didelį mastą įgauna kibernetiniai nusikaltimai dėja. Todėl reikia ieškoti griežtesnės griežtesnių atsakymo reagavimo priemonių. Aš sutinku su jumis, kai jūs sakėte, kad skaitmeninio saugumo problemos turėtų būti sprendžiamos privalomais būdais. Visi sektoriai, visi partneriai turėtų įgyvendinti tas pačias apsaugos priemonės, ypač kai kalbam apie kritinę infrastruktūrą, bet ne tik joje. Kaip tik dabar įgyvendiname tinklo informacijos saugumo direktyvą. Tas dokumentas nepaprastai svarbus, tai didelis žingsnis į priekį. Tačiau šios direktyvos įgyvendinimo sėkmė didelė dalimi priklausys nuo realaus pasirengimo bendradarbiauti tarp valstybių narių. Jūsų nuomonė, ar tai yra įmanoma padaryti? rengdami tinklo informacijos saugumo direktyvą mes e, daug diskutavome apie tai, ką įmanoma padaryti, ko ne, kurios valstybės narės e, ką gali įdėkti, su kokiais barjerais susiduria. Aš manau, kad tai yra labai rimta problema. Manau, kad ateityje ir būtent dabar reikia apie tai kalbėti. Turėsime kalbėti kaip, apie saugumą kaip valstybių narių kompetencijos rytį, bet kai kalbame apie skaitmeninį saugumą, uh, E, jis neapsiriboja valstybių sienomis, todėl turėtume kalbėti apie Europos masto problemų sprendimus. Negalime visko palikti valstybėms narėms, tik tai. Kaip tą bus galima padaryti? Antrasis mano klausimas. Kaip kibernetinio saugumo politiką padaryti realesnę? Dėl skirtingų priežasčių kibernetinis saugumas gali būti sustiprintas bendradarbiaujant institucijoms ir valstybėms narėms, kaip ir jūs sakėte. Taip pat turime galvoti apie deramus reglamentus, apie geras technologijas, saugumą pritaikyta kiekvienai e, sričiai, kiekvienai technologijoje. Kalbėjote apie užkodavimą, apie tai esame nemažai kalbėję. Manau, kad reikėtų dar padiskutuoti ir apie mūsų pagrindinės teisės ir privatumo aspektus. Užkodavimas mums yra labai svarbus. Na ir paskutinis mano pastebėjimas. Turime ištobulintis kibernetinį saugumą, kalbėdami apie mano minimas problemas tinklo saug, informacijos saugumo direktyva suteiks tam tikrų priemonių įtraukti visus interesuotus subjektus į saugumo užtikrinimą. Ačiū toliau, ponė Sipil. Labai ačiū. Kai aš e, diskusijų apie duomenų apsaugą klausausi, čia parlamente. Visą laiką susimastau. Jūs sakote, kad tarsi persekiojame į nusikalstamumą linkusius žmonės. Bet ar iš tiesų mes persekiame tik nusikaltelius? Techniškaigi yra įmanoma užsipulti ir sugriauti visus sektorius. Mes apie tai jau esame girdėję. Ir viskas atsitinka ne dėl to, kad priemonimasi per vėlai, o dėl to, kad mes sureaguojame per vėlai. Filmų apie tai yra pridaryta. Užkodavimas yra reiškinys, apie kurį jau labai daug laiko kalbama, bet paskui galiausiai nieko nėra padaryta, nes išsigastame, kad teroristai visko piknaudžiaus. Kaži, kodėl mes dar leidžiame virtuvinius peilius naudoti? Gal e, prieš perkant virtuvinį peilį reikėtų paimti pirštų anspaudus, nes e, tokiu peiliu galima ką nors nužudyti. Reikėtų aiškiau apsibriežti, apie ką čia kalbame. Kai kalbame apie nacionalinį saugumą, nuolat pabrėžėme, kad tai yra valstybės narės uždavinys. Kodėl negalime aiškiai pasakyti, kad tai yra Europos masto uždavinys? Panašu, kad e, Europos, Europai reikalai spręsti paliekami tik tada, kai reikia pinigų valstybėms. Duomenų apsauga, infrastruktūros e, sauga yra ne tik regioninis ir nacionalinis e, reikalas. Nereikia visoje ES sugriauti elektros tiekimo sistemos, Užtenka vieną ar kitą regioną užsipulti, e, kad nebeliktų ten elektros ir nebeliks nei komunikacijų, nei eismo, nei šildymo, nei šviesos. To pakaks, kad chaosas susidarytų visoje Europoje. O pirmiausia, aišku, e, labiausiai išbalansuotos būtų tam tikros sritis, tam tikros zonos. Taigi aš norėčiau sužinoti, uh, Kaip skatinamos valstybės narės, kaip suteikiamos investicijos, kaip skatinamas privatus sektorius pats save saugoti. Ar pakanka iniciatyvų energijos tiekėjams vengti, iš, išvengti išpolių? O kaip e, su, pramonės, e, su gamybos pramonė? Robotusgi galima irgi išbalansuoti, jų sistemą sugriauti ir pradės robotai gaminti tai, ko nereikėtų gaminti. Taip pat visi labai džiugoja, kad atsiranda autonomiškai važiuojantis automobiliai. O kas bus, jeigu tūkstančiai automobilių nevairuojami važinės po miestą ir kažkas įsibraus į jų valdymo sistemas ir tie automobiliai pradės važiuoti nesvarbu kaip? Iš esmės labai daug e, sričių dar išlieka, kuriuose turim patys tarpusavį vieni kitus politikus įtikinti, kad uh, būtina e, tam tas problemas spręsti. Kai kalbėjome apie televiziją ir radiją, sakėm, kad e, neaišku, kaip tą bus galima padaryti. Man atrodo, kad e, viskas savame suprantama. Man nebereikės savo propagandinių filmų skelbti per Twitterį ar kitas internetinės programas. Jeigu aš pradėsiu kontroliuoti televiziją, tai galėsiu savo pro, propagandinę medžiagą rodyti per televiziją pačiu uh, svarbiausių, žiūrimiausių laikų. Turim kalbėti apie tai. Ir ne tik Europos lygmenį, ne tik Europos pinigai turi būti skiriami saugumai. Valstybėms narėms šis uždavinys taip pat aktualus. Taip pat supraskime, kad valstybėms narėms labai svarbu didinti uh, E, pačios pramonės informatumą apie saugumo reikšmę. Kai kalbam apie žiniasklaidos politiką, kompetenciją apie žiniasklaidą, turime geriau informuoti piliečius, kad jie suvoktų, jog dabar skaitmeninėme pasaulyje atsiveria daug naujų galimybių, bet kaip ir e, visada su naujomis technologijomis yra ir naujų pavojų. Todėl apie juos turime galvoti. Yes. Pone Intveld. Ačiū ir ačiū ponui Puperiu už Puparui, atsiprašau, už E, kalbą. Turiu pasakyti, kad šiek tiek nustebau išgirdžiusi jūsų kalbos kalbą. Savo pasakymą pabaigoje jūs pats sakėte, kad nenorėtumėt e, propaguoti protekcionizmo. Bet besiklausydama jūsų būtent apie tai aš visą laiką ir galvojau. Gi būtent ES nepriklausomybė ir autonomiškumas čia aptariami. O jūs čia tarsi siūlote aplink ES pastatyti sienas, kad su kitomis pasaulio dalimis būtų sunkiau bendrauti. Kaip aš visą tai matau, ES, mano nuomonė, pati turėtų sustiprėti. Kitas Steve Jobs turėtų kilti iš Europos. O ką mes dabar darome? Mes bendrąją rinką tarsi bandome užtverti, keliame papildomus barjerus, prancūzijos vyriausybė atrodo tą daro. Reglamentų turime labai daug, bet šiandien atrodo niekam jie nerūpi. Kaip tik šiandien kalbėsime apie privatumo skydą vadinamą. Aš asmeniškai susitikinusi, kad jis neatrems legalumo išbandymo greičiausia e, teismai jį sutrins į trupinius. ES institucijos turėtų pačios pagalvoti, kaip sustiprinti mūsų įstatymus, kaip juos pagerinti. Mes galim kurti, kiek tik norim teisės aktų, bet jeigu valstybės narės jų neįgyvendės, niekas e, nebus pasiekta. Sakėte, kad TTIP yra monstras, kelintis grėsmę Europos sistemos saugumui. Aš pati asmeniškai manau, kad didesnės grėsmė yra Europos komisijos E, priimtų dokumentų silpnas įgyvendinimas. Jūsų vyriausybė įgyvendino e, privatumo skydo e, nuostatas, taip pat ir skėtinį susidūrimą patvirtins, ogi abu tie teisės aktai kelia grėsmės duomenų apsaugai. Kiek žinau, yra priimta draudimų užkodavimų ir panašiai. Taip ES atsiras invaziniai masinio stebėjimo teisės aktai. Kai jūs kalbate apie saugumą, visiškai sutinku, kad egzistuoja rizika ir visi privalom galvoti apie realią grėsmę, jūs čia neklystate. Tačiau pažvelkime į didžiausius įsilaužėlius įvykusius, pavyzdžiui, prieš porą metų, kai Britanijos slaptosios tarnybos įsilaužė į Belgakomo sistemą. Trejus metus buvo tylima, bet dabar Belgijos teismai padarė išvadą, kad negalima įrodyti, kad buvo įsilaužta ir todėl byla buvo uždaryta. Nutraukta. Labai gražu sakyti, kad turim būti nepriklausomi ir ne, nereikia sienų Europoje statyti, bet gal geriau vietoj to, kad šnekėtumėm apie protekcionistinės priemonės, uh, Supraskime, kad ES nepriklausomybė reiškia ES gebėjų sustiprinimą, mūsų pačių įmonių įgalinimą, kad jos būtų labiau nepriklausomos e, nuo trečiųjų valstybių bendrovių. Taip pat turime įgyvendinti mūsų pačių prisimtas taisyklės. Sakyčiau, kad toks yra kelias į priekį. Jokių būdų negalime uh, užsidaryti, mes negalim būti gynybiniai pozicijoje, mes turim būti atakuotojo pozicijoje. Pane Loricen. Ačiū už Jūsų pasisakymą, šią tikrai labai svarbią temą. Mes visi suprantame, kad jie svarbi ir reikia rimtos diskusijos, pradedant nuo elementarių dalykų. Pirmiausia, ką reiškia kibernetinis saugumas, kaip toli mes galim eiti ir kaip atskirti dalykus, kurie yra universalūs technologijomis pagrišti, pagristi ir nacionalinių kažkokių interesų ar nacionalinių situacijų. Aš esu Estė ir mes turime NATO kibernetinio saugumo centrą, kuris aptarnauja visą NATO. Ir gal aš kažką netaip supratau, bet mane tikrai nustebino kai kas, ką jūs pasakėte kad mes turime pastatyti sieną visuotiniu tarptautiniu lygmeniu ir tada sukurti atskirai europinę apsaugos sistemą, kuri, kurią negalėtų naudotis mūsų NATO saugininkai. Gal aš netaip supratau. Ir dar kalbant apie kasdienį internetinę saugą, aš manau, kad ji įmanoma tik patvirtinus labai stiprius reglamentus ir tarptautinės taisyklės, nes pasižiūrėjus į konkrečius atvejus, Estijoje iš tikrųjų nemažai yra buvę kibernetinių išpolių iš trečiųjų šalių. Ir matome kad labai daug e, kas daroma privačių lygmenių. Hekeriai naudojasi įvairiais e, tinklais, o mūsų gynyba mm, pagrista ne nacionaliniais e, veiksmais ar institucijomis, o piliečiais, piliečių kibernetinėmis bendruomenėmis ir tos bendruomenės daug veiksmingesnės negu institucinis atsakas. Taigi mano klausimas būtų, kaip visoje Europoje galima užtikrinti piliečių aktyvų įsitraukimą. Kaip pasinaudoti jų įgūdžiais ir kompetencijomis ir mes žinome, kad e, situacija labai skirtinga visose šalyse. Ir kaip užtikrinti tą budrumą, tą supratimą E, kad e, saugumas pagristas e, ar už savo kompiuterio saugumą atsakingas kiekvienas pilietis, ne vyriausybė. Ponas Albrecht, ačiū už Jūsų pristatymą. Norėčiau užduoti vieną klausimą. Aš čia. Dėl internetinio saugumo priemonių. Uh, pratysint palangrūnį mintį. Mūsų tinklų saugumo direktyva skirta kritiniai infrastruktūrai. Kaip Jūs manote, ar reikalingi bendri saugumo standartai visoms sistemoms? Taip pat, ar turėtų būti numatyti atsakomybės mm, reikalavimai gamintojams kaip iš tikrųjų užtikrinti, kad saugumu rūpintųsi tie, kas naudojasi technologijomis. E, galbūt reikėtų numatyti tam tikras sankcijas, mm, jeigu įrodoma žala, nors dažnai yra labai sunku įrodyti, kad ji padaryta, kuri padaryta dėl tam tikrų spragų. Bet tam, kad būtų išvengta tų spragų, turi būti nustatyti labai konkretus mechanizmai. Ačiū, ar būtų kitų kolegų norinčių pasisakyti. Jeigu ne, tai norėčiau padėkoti Jums. Mes tikrai apsikeitėme nuomonėmis ir norėjome pratesti diskusiją prasidėjusią aukšto lygio e, konferencijoje, kur buvo kalbama apie masinį stebėjimą. Ir aš norėčiau pats užduoti klausimą dėl um, apsaugos, um, informacinių technologijų apsaugos direktyvos, kurią jūs minėjote ir aukšto lygio konferencijoje buvo keltas uh, klausimas. Galbūt jūs um, specialiai neatsakėte konkrečiai tą klausimą, nes jis tikrai sudėtingas, bet Ar jūs norite pasakyti, kad nestatydami užtvarų mes nesistengime savo priimamomis direktyvomis sukurti atitinkamą sistemą Europos Sąjungoje? Ar kurti tam tikrą jurisprudenciją informacinių technologijų srityje? Ir savo veiksmais tam tikrą prasme statome užtvaras. Mes stipriname ES gebėjimus ir stipriname ES sistemą. Ir mes tai darome savo primamais teisės aktais. Panašu, kad tokia pasirinkta kryptis. Tai norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs įsivaizduojate, kokiu veiksmu reikėtų siekiant apsaugoti piliečius ir kaip turėtų atrodyti uh, mūsų teisinė sistema. Norėčiau suprasti jūsų požiūrį, kur link mes einame. Tarsi visi suprantame, e, ko siekiama konkrečiais teisės aktais, bet kokia yra ta bendra kryptis jūsų nuomonė, kurią mes turime eiti kaip Europos Sąjunga. Nes aš taip suprantu, kad mes specialiai neturime kurti kažkokių užtvarų, apsaugos užtvarų, bet e, kūrėme ES e, pajėgumų sistemą. Ačiū už tiek daug klausimų, pirmininkė. Aš e, suprantu, kad atsakymai galėtų būti labai ilgi. Nicos direktyva buvo daug kartų paminėta, aš pats savo kalbą apie tai kalbėjau. Tai yra esminis E, dokumentas. E, viena vertus valstybės narės, kurios dar e, nesuprato kibernetinio saugumo reikšmės. Mes turime suprasti, kad turi būti dirbama tinkle ir turi būti sukurtas geras modelis. Taip pat prisiminkime, kad mūsų veiklos rytis apskritai yra uh, neribota sienų, mes turime dirbti visos Europos lygmenių. Tačiau vis tik iškyla temos, kurios yra nepaprastai delikačios ir iškart susisieja su uh, E, nacionalinio saugumo klausimais. Aš padėjau kai kuriems nukentėjusiesiems ir e, daugelis iš jų minėjo, kad nacionalinių lygmenių nėra užtikrintas bazinis saugumas domenų. Ir tada yra kaltinamos valstybės narės. Aš jau pačios valstybės narės aiškiai suvokia, kad tokio skirtumo atribojimo e, e, nėra ir išpolis vienoje valstybėje narėje e, jos pramonėje gali įvykti tuo pat metu, kai kažkas vyksta kitoje pramonės šakoje arba kitoje valstybėje. Taigi nukentėjusiai negali apsiriboti, negalime nukentėjusiai apriboti tik vienu sektoriumi. E, tinklas mūsų nuomonė yra nepaprastai svarbus. Aš pats iš savo patirties žinau, kad labai svarbu keistis operatyvinė informacija visomis valstybėmis narėmis. E, Tai yra nepaprastai svarbu praktiškai. Mes e, praktiškai labai daug e, diskutuojame dvišalių pagrindų, keičiamės informaciją apie realius išpolius, apie nukentėjusiosius. Ir šiandien ar būtų labai sunku kalbėti su didelė grupė diskutuotojų. Galbūt tai yra dėl to, kad nukentėjusiai yra labai jautri grupė, o galbūt uh, įsilaužėlio šaltinis yra toks, kad negalima jo atskleisti visiems. Taigi svarbu visų pirma stiekti pasitikėjimo tarpusavyje tarp valstybių narių. Manau, kad mes sukūrėme pakankamai gerą pradinį modelį. Nuo pat pradžių stengiamės viską sutelkti vienoje bazėje ir paskui su valstybėmis narimis diskutuoti tomis jautriomis temomis, pavieniui ar kartu. Neretai galiu pasakyti, kad kai diskutuojame visi kartu, diskusijos būna labai bendros ir mes nieko negalime pakeisti, jos neduoda jokių rezultatų. Jūs klausėte, kokios yra kokie yra konkretūs politiniai sprendimai, kuriuos būtų galima įgyvendinti. Šiandien jau žinome, kaip apsisaugoti kibernetinių lygmenių, kaip užtikrinti kibernetinį saugumą. Yra sukurta trijų ramšių doktrina. Pirmiausia, turime apsaugoti informaciją, sukurti tokią informacinę sistemą, kuri savaime e, užkirstų kelią internetiniams išpoliams. Tai yra naujas dalykas. Tai aišku apima ir užkodavimo technologijas. Jos leidžia uh, tą apsaugą užtikrinti. Dar vienas etapas yra uh, ieškoti išpolių ar puolančiųjų. Nuolat šiandien tai darome. Labai nedaug dar yra vis tik tai specialistų, kurie turi programinę įrangą atsekti išpoliams. Ir negalim pasakyti, kad šimtų procentų veiksmingos tos atsiekimo sistemos yra. Tačiau reikia pasakyti, kad tų specialistų sistemos yra sujungtas tarpusavėje, jie labai keičiasi informacija ir egzistuoja galimybė e, atrasti tuos bandančius įsilaužti. O tais atvejais, kai e, išpoliai įvyksta, e, informacija paplinta. Ir kitas dalykas, apie kurį aš nekalbėjau, tai yra asmenų informavimas, grinai darbas su žmonėmis. Mes kalbam apie informacinės technologijas, tarsi tai būtų labai techno, e, technologinė, e, nepersonalinė sistema, bet iš tiesųgi mes kalbam apie santykius su žmonėmis, žmonėmis, kurie naudojasi tomis sistemomis. Todėl labai svarbu, kad kiekvienas vadovas, kiekvienas vartotojas, būtų šviečiami ir mokomi, jie turi aiškiai žinoti, kokiu yra priemamių įmamasi. ES galbūt pasi, per Elizą turėtų šioje srityje padirbėti, nes kol kas mes nes, nesame užmesgę gerų bendravimo tinklų, e, ypač e, jeigu palygintume su tuo, koks bendravimas vyksta atsiradus nukentėjusiesiems. Tinfeld kalbėjo, kad mes vėluojame, jūs pateikėt labai daug uh, E, galimų taikinių ir klausėte, kodėl e, taip yra vėluojama, kaip valstybės narės investuoja. Reikia pripažinti, kad vėlavimas e, e, neišvengiamas, nes mūsų problematika yra labai naujoviška ir niekas nei Europoje, nei už Europos ribų šiandien negalėtų pasakyti, kad aš esu visiškai pasirengęs užtikrinti kibernetinį saugumą. Mano sistema yra pakankamai gera. Išpaliai vyksta nepaprastai greitai ir mes tada reaguodami pradedame vėluoti. Pirmiausia dėl to, kad skaitmeninėme pasaulyje daugelėje domenų atsirado, uh, dar tik atsiranda E, pavojaus suvokimas. Galbūt tai skamba šiek tiek naiviai, bet iš tiesų taip yra. Išpolė vyksta nepaprastai greitai, pokyčiai vyksta labai greitai ir mes dar galvojame, kaip pasivyti. Todėl, kai kalbame apie valstybės narės, ir aš kalbu ne tik apie Prancūziją, e, supraskime, kad nuo 2009 metų e, buvo įsteigta mano vadovaujama agentūra. Ji priėmė nemažai sprendimų, kuri leidžia apsaugoti e, kritiškiausias sistemas gynybos ir ūkio srityje. E, Kalbame apie realias investicijas. Matome, kad siekiama iškelti kibernetinio saugumo klausimą aukščiausiai manoma lygmenį. Ypač Prancūzijos atsakingi pareigūnai nuolat pabrėžia, kad tai yra nacionalinis prioritetas ir turi būti rasta būdų. Tiesą sakant, finansavimo priemonių pakanka. Kaip tik da, ne, net ir dabar, kai e, ekonominė padėtis nėra pati palankiausia. Aš kalbėjausi su uh, atsakingais vadovais ir jie buvo pakankamai patenkinti vertindami dabartinės ekonominės aplinkybės. Visi pripažinkime, kad ne visos valstybės narės tą daro ir e, kiekvienas suinteresuotas subjektas, net ir kritiškiausiamis aplinkybėmis, turi, pasi, turi rasti teisinių priemonių apsisaugoti. Mes teisinėmis priemonėmis turime pasiekti absoliučiai visus žmonės, kurie yra susijęs su kibernetiniu saugumu. Poniai parlamentarė, aš norėčiau dar šitą pakartoti dėl protekcionizmo. Aš pats e, nieko bendro neturiu savo darbe su protekcionizmu. Mano veiklos rytis yra saugumas. Saugumas atsiranda, jeigu yra pasitikėjimo. Uh, E, turi būti pasitikima įranga, paslaugų tiekėjais, sistemomis, kuriomis visi naudojamės. Kas galbūt būtų nuskambėję kaip protekcionizmas, e, tai turbūt tas pasitikėjimas tam tikrais produktais. Kad vienu ar kitų produktų naudotume, mes turime juos labai gerai pažinti. Kaip, pavyzdžiui, užkodavimo sistemą galime e, pasitelkti, jeigu aš matydamas uh, E, produktą, nežinau, kas jame užkoduota. Jeigu perkat produktą ir dėžutė jums yra visiškai neaiški, tai jūs turbūt jo tiesiog nepirksite, nes ne, nesuprasite, kas tos dėžutės viduje. E, mes nekalbam čia apie protekcionizmą, e, kuris būt, sukurtų palankesnės sąlygas Prancūzijos ar kitos valstybės įmonėms. Mes turime kalbėti apie galimybės gauti šaltinio kodą Turime būti pakankamai sąžiningi šiuo požiūriu. Galbūt tai yra traktuojama kaip protekcionizmas. Lygiai taip pat, kai kalbame apie paslaugų tiekėjus, kalbėjom, pavyzdžiui, apie debesų kompiuteriją. Kol kas negalime pasakyti, kad debesų kompiuterija yra pavojinga. Aišku, ji yra pavojinga, bet yra galimybių šias technologijas panaudoti taip, kad jos būtų saugios. Tačiau be abejo turime įvertinti tai, kas dabar yra kuriama ir e, ka, pa, ko, e, debesų kompiuterijos tiekėjai turi susilaukti tam tikro pasitikėjimo. Viskas dabar priklauso nuo vietos reglamentų. Aš suprantu, kad reikia primesti tam tikrą saugumo lygmenį, nes e, dabar duomenys turi garantuotai išlikti tik Europos erdvėje. Tuo turi rūpintis debesų kompiuterijos tiekėjai tiekėjai. Prancūzijoje bent jau tokios nuomonės yra laikomasi. Sakome, kad turime naudotis e, kvalifikuotais, akredituotais paslaugų tiekėjais, e, kokybė, saugumas turi būti užtikrinti, kad galėtume patikrinti tų tiekėjų saugumą, mums nebūtina e, imtis protekcionizmo priemonių. Galbūt kart, kitie, iš kitų valstybių perspektyvas taip ir atrodo, bet Prancūzija yra imtasi labai iškių e, priemonių. Neuždraudėm užsienio tiekėjams ar Europos tiekėjams atvykti į Prancūziją ir dirbti, jeigu jos laikosi mūsų nustatytų saugumo taisyklių. Visą tai e, vėlgi gražina mus prie pasitikėjimo tiekėjų klausimo. Tas pasitikėjimas reikalauja, kad būtų užmėgstas labai glaudus ryšys su visais subjektais, su valstybe. Negalime uh, tiesiog teikti paslaugos vadovaudomėsi kažkokiais tušiais pažadais. Uh, su kolege iš Estijos E, pritariu, e, sutinku. E, mes palaikome ryšį su jūsų valstybė esančia NATO kibernetinio saugumo agentūra. Mūsų tarnyba yra užmesgusi bendras veiklos rūšis su NATO atitinkomis tarnybomis. Tačiau mūsų bendradarbiavimas yra labiau nekarinis. Šiandien jau yra labai daug ten nuveikta, e, skaitant ir sritis, kurios nieko bendro neturi su karinė, e, karinėmis technologijomis. NATO šiandien steigia tam tikrą skaitmeninę koaliciją, kuri leidžia mums apsisaugoti nuo grėsmių, kibernetinių grėsmių. Jūsgi žinote, kad mūsų sąjungininkai yra e, žmonės, kurie yra suinteresuoti tinklo saugumu. Mes negalime e, nesitarti su jais kalbėdami apie interneto saugumą. Taigi mes siekiame bendrai mobilizuoti visas suinteresuotas pusės ir turime siekti naudos mūsų piliečiams per kibernetinį saugumą. Tai yra, mm, tai nėra kažkoks tai automatiškai atsirandantis reiškinys. Estija labai e, gerai pažįsta tą problemą. Jūs žinote, kad negalime labai lengvai ir staigiai permesti vieno ar kito modelio į vieną ar kitą šalį. Procesas yra palaipsnis. Bet e, tuo pat metu, kad ir Prancūzijoje, pagal jūsų modelį yra kuriamas operatyvinis e, rezervas. E, krizės atveju mes turėtumėm tam tikrą rezervą. Ir greičiausiai reikėtų mums tada pasitelkti kuo daugiau specialistų, kurie leistų labai greitai reaguoti. Kartu su jūsų e, gynybos ministerija mes stengiamės sukurti tokį specialistų rezervą. Greičiausiai tai bus keli tūkstančiai žmonių, kurie e, krizės atveju galėtų mums padėti sutelkti jėgas nedėlsdami. E, taip mes vykdome jau vėlius bandomuosius projektus ir uh, galiu pasakyti, kad tie žmonės, kuriuos įtraukime rezervą, yra pakankamai gabus ir kvalifikuoti ir sugebantis greitai reaguoti. Concernant le, oui, le, la directive Nice, évidemment. Dėl Nice direktyvos, aš manau, kad tai yra pirmasis etapas. E, daug kas sako, kad Ši direktyva reikalauja, kad dar būtų sukurta papildomų teisės aktų, kuriuose valstybės narės ir iš tiesų valstybės narės turi nemažai sunkumų, bet mes e, vertiname direktyvą tokią, kokia yra parengta dabar. Prancūzija e, E, vertina turimus tinklus ir supranta, kad reikia sukurti pirmiausia pasitikėjimą jais. E, tarp valstybių narių taip pat turi būti užtikrintas tarpusavio pasitikėjimas ir aš manau, kad institucijoms nebus lengva tą padaryti, tačiau anksčiau ar vėliau e, kibernetinį saugumą e, ir valstybių ir politiniai ir uh, komerciniai ir įmonių vadovai supras kaip vieną iš svarbiausių dalykų. Mes uh, supraskime, kad įvykus kriziai uh, negalėsime tik tai apkaltinti įmonių ar politikų aplaidumu. Jau dabar turime nukentėjusių, mes padedame tiems nukentėjusiems uh, E, susidoroti su padariniais, kompensuoti nuostolius patirtus, tačiau suprantame, kad tų išpolių padariniai kol kas nepaskatino sukurti naujų reglamentų, net naujų sankcijų. Nėra kol kas pakankamai priežasčių, nes e, negalime iš anksto apsisaugoti nuo tokių dalykų. Na ir aš dabar jau baigsiu. E, jūs, ponė, išvadą man pats pasiūlėte. Šiandien, mano nuomonė, mes kalbam pirmiausia apie pasitikėjimą. Nica direktyva leis e, sukurti pasitikėjimą Europos valstybių žiedę. E, mes kalbam apie paslaugų tiekimo saugumą. Čia irgi neatsiejamas pasitikėjimas. Tai yra vienas iš pagrindinių mūsų prioritetų. Nice direktyva yra kalbama apie kritinę infrastruktūrą, Prancūzijoje mes e, kartais pasirenkame kitokią terminiją, e, mes matome, kokiu padarinių e, informaciniai išpaliai gali turėti platiems valstybių narių ar net Europos tinklams. Lygiai taip pat mes suprantame, kad negalime pamiršti to, kas yra daroma dabar. Aš galvoju apie mažas E, įmonės, kuriuose dirba kelios dešimtis žmonių ir tos įmonės pačios negali sutvarkyti e, informatikos ir informacinio saugumo, skaitmeninio saugumo problemų. Todėl šiandien e, vis dar suvokiame, kad pasiūlyti sprendimai yra per daug sudėtingi ir mes turėtumėm ieškoti uh, E, turime ieškoti palankesnių, labiau pritaikytų sprendimų, ypač e, debesų kompiuterijoje. Ir kartu su piliečiais mes turėtumėm sukurti tokį projektą, kuris būtų labiau pritaikytinas ir kuris būtų patikimas žmonių akise. Uh, Ačiū, dėkojom už Jūsų pasisakymą ir um, tai, kad atsakėte į mūsų narių klausimus. Uh, Tai tikrai labai vertiname, kai dėl teisėkros darbų, apie kuriuos jūs kalbėjote, mes, aišku, tęsime šias diskusijas ir su parlamento nariais, ir su koordinatoriais. Stebėsime toliau, kas vyksta ES informacinių technologijų saugumo srityje. Ir Mes tikrai palaikysime ir toliau ryšį su jumis. Taigi ačiū visiems, ačiū nariams už puikius klausimus. Colleagues, uh, we now move to point five. Uh... Ačiū kolegos, periname prie penkto punkto darbo tvarkė Europos kelionės dokumentai neregaliai pasiliekančių trečiųjų šalių piliečių gražinimui. Dar vienas procedūrinis klausimas. Prieš perinant prie kitos temos, taip suprantame, kad ši diskusija vyko po mūsų atlikto tyrimo. Ir aš ką tik minėjau Belgakomo atvejį, iš tikrųjų spūdinga, kad mes tiek laiko praleidome kalbėdami apie tai, bet dabar ta byla atidėta į šalį ir mes taip pat tarsi pamiršome. Galbūt galėtume prie šio klausimo grįžti ir pasistengti suprasti, kas iš tikrųjų įvyko, nes ta kompanija, kuri nagrinėjo šią bylą, Foxit pradėjo e, atrasti tam tikras detalės, e, bet staiga ta byla buvo atidėta. Ir dabar matome, kad tarsi įrodymų nepakako. Galbūt vertėtų pakviesti kai kurios dalyvius, ypač Foxit atstovus, kad jie paaiškintų mums, kasgi atsitiko. Ačiū ponė Intvelt, aš koordinatoriams užduosiu šį klausimą. Koordinatorių posėdis vyks po šio posėdžio. Bet šios diskusijos, ko gero, šią diskusiją nelabai tinka baigti e, pastabę apie Belgakomo bylą. Mm, atsisveikinu su mūsų svečiu ir, kaip sakiau, periname prie penkto punkto. Tai yra tri, trišalio dialogo pristatymas. Ir dabar girdėsime pono Alahalų pasisakymą. Ačiū pirmininkė, baigėme e, išspręsti šį klausimą viename politinėme ir viename techninėme trišalime dialoge mūsų prieglopščio sistemai svarbu užtikrinti kelionės dokumentų kokybę ir užtikrinti atitinkamus techninius procesus, kuriais ES naudojasi bendradarbiautamas su šiosiomis šalimis. Šis susitarimas, tikimės, kad leis pasiekti geresnius kelionės dokumentus, kurie bus naudojami valstybėse narėse ir plačiau pripažįstami trečiųjų šalių. Pagrindiniai pakeitimai originaliam ir pirminiam pasiūlymui buvo štai kokie. Septintojame konstatuojamoje dalyje Europos parlamentas e, išlikė nuorodą į readmisiją ir tai, kad būtina pripažinti kelionės dokumentą, kad šis pripažinimas e, būtų dėrybų su trečiųjų šalių atstovais e, sąlyga, kalbant apie readmisiją. Toliau 22-oje konstatuojamoje dalyje mes išlaikėme nuorodą į teisę teisių, į vaikų teisės bei nuoroda į um, pagrindinių teisių 19 straipsnį bei apie tai, kad būtina uh, laikytis e, hartijos, tai yra ES teisinių įsipareigojimų. Parlamentui taip pat e, svarbu kad gražinimas ir e, kelionės dokumentų išdavimas e, būtų ar atitiktų ES teisės aktus. Trečios straipsnio trečioje dalis dabar m, mm, sako, kad dokumentas galioja vienai kelioniai, kol asmuo pasiekė trečiąją šalį. Ir taip išsprendžiami galimi, tiksliau tai e, susiję ir su įvairiomis situacijomis, kai gali, būti, gali kilti sunkumų pasiekiant trečiąją šalį. Vėliau pasiektas susitarimas dėl deleguotojų aktų pagal institucinį susitarimą dėl geresnio reglamentavimo. Svarbus susitarimo elementas e, yra tas, kad e, dokumentas turi būti peržiūrėtas e, ne vėliau nei 24 mėnesiai po to, kai dokumentas e, įsigalioja ir taip pat laikomasi gražinimo direktyvos nuostatų. Po numatyto laiko kelionės dokumentas įtraukiamas į įprastą peržiūros procesą pagal direktyvos 8 straipsnį. ES turi gebėti užtikrinti, kad nereikės laukti metų metus, e, kol bus išanalizuotas e, tas kelionės dokumentas, e, jo galiojimas ir bus padaryti reikiami pakeitimai. Taip pat e, buvo kalbama apie informacijos saugojimą ES domenų bazėse. Bet e, taip suprantame, kad šie klausimai e, atskirai bus sprendžiami šie klausimai, kalbant apie atskirą priemonę. Devintajame straipsnėje sakoma, kad dokumentas turi būti taikomas keturi mėnesiai po to, kai įsigalios reglamentas, kad valstybės narės spėtų prisitaikyti prie techninių reikalavimų savo informacinėse sistemose. Ketvirtajame straipsnėje kalbama apie dokumentų techninės specifikacijas. Ten taip pat e, yra numatomi galimi saugumo priemonių ir techninių specifikacijų pakeitimai ateityje. Kaip jau sakiau, šis kelionės dokumentas e, nėra universalus sprendimas mūsų imigracijos ar gražinimo problemams, bet e, Tai yra vienas mm, galbūt sprendimo elementas ir žingsnis teigiama linkme. Atnaujindami turimas priemonės mes mm, einame link tokios prieglobščio sistemos, kuri veikia geriau ir geriau gebės atremti mm, tos sunkumus, su kuriais susidurėme. Dabar vienas didžiausių sunkumų mums yra užtikrinti tinkamą gražinimų mastą. E, mažiau nei pusė visų gražinimo sprendimų yra šiuo metu realiai gyvendinama. Aš norėčiau padėkoti pirmininkausiams Niderlandams, komisijai ir šešėliniams pranešėjams už jų bendradarbiavimą ir aktyvų darbą. Ir tikiuosi, kad visi e, rytoj komiteto balsavime galės pritarti šiems darbo rezultatams. Ačiū, ar šešėliniai pranešėjai norėtų pasisakyti. Thank you. Jeigu ne, tai e, balsuojama rytoj bus Libė komitete mm, mm, dėl šio politinio susitarimo, o plenarinėje bus balsuojama rugsėjo mėnesį. Ir dabar periname prie šešto punkto, tai yra pagrindinių teisų agentūros pristatymas. Mm, kolegos 2016 forumas šiuo klausimu vyko Vienoje, birželio mėnesį. Ten susibūrė politikos formuotojai, politiniai lyderiai e, ir vairios organizacijos, kur buvo kalbama apie pagrindinius teisės. Ir Daug Europos parlamento narių, taip pat Libė komiteto narių dalyvavo šiame renginyje ir dabar ponia Gudi, Džiana Gudi mm, dalyvauja mūsų susitikime, ji pristatys forumo išvadas. Taigi, ponia Gudi, žodis jums. Thank you very much uh, and good afternoon. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Libė komiteto pirmininkui ir komiteto nariams, kad aš galėjau šiandien atvykti ir ES pagrindinių teisų agentūros vardu papasakoti apie tą konferenciją, kuri buvo didžiausia iki šiol mūsų SONG organizuota konferencija, tai yra pagrindinių teisų forumas. Noriu padėkoti ir parlamentarams, kurie aktyviai dalyvavo šioje konferencijoje, nes tai irgi prisidėjo prie forumo sėkmės buvo uh, kalbama apie Europos, Europą kaip šio laikinio pasaulio vertybių sistemą. Forume dalyvavo 700 dalyvių, dauguma jų buvo iš Europos Sąjungos. Mums buvo atstovaujama aukščiausių lygių pirmojų vicepirmininkų Timermanų Timermansu ir e, taip pat buvo aukšto lygio valstybių narių atstovų. Taigi susidomėjimas renginių buvo didelis. Dalyvavo, kaip jau minėjau, komisijos vicepirmininkas, e, komisijos nariai, parlamentarai, jungtinių tautų atstovai ir kiti svarbus asmenys. Taip pat noriu pabrėžti, kad nemažai e, pilietinės visuomenės organizacijų, nevyriausybinio organizacijų, atstovų verslo, atstovų mokslininkų irgi buvo šiame forume. Trys temos buvo nagrinėjamos. Mes nesilaikėm įprastinės varkos, kai viena tema nagrinėjama, o buvo trys temos. Pirmiausia, pabėgėlių apsauga, nes turėjom kalbėti apie pabėgėlių apsaugos aspektus, nes tai susijęs su žmogaus teisių apsauga. Toliau kita tema buvo įtrauktis, siekiant užtikrinti, kad ES visi būtų traktuojami lygiai ir jų teisės būtų ginamos. Ir trečioji tema buvo skirta skaitmeniniam amžiui ir tai, kad tai irgi yra ir galimybės, ir grėsmės žmogaus teisų srityje. Vyko diskusijos darbo grupėse, vyko pristatymai šiomis temomis. Paraleliai dirbo 28 darbo grupės. Pirmininko pareiškimai, pirmininko pareiškimas yra e, šio forumo pabaigą apibendrinantis darbas ir aš norėčiau kai kuriuos dalykus iš to pareiškimo paminėti. Pirmininko pareiškimas nėra tik pagrindinių teisų agentūros pirmininko pareiškimas. Ne, jis atspindi visų darbo grupių rezultatus. Tai nėra tekstas, dėl kurio sudėrėta, sutarta ir jis nėra įpareigojantis forumo dalyvius imtis kažkokių konkrečių veiksmų. Jis tiesiog parodo, kokiuose sritise reikia veikti. Ir pirmininko pareiškimą kalbama apie atsakingus asmenis, tiek institucijas, tiek verslo sektorių, tiek pilietinę visuomenę. Taigi, kas yra siūloma šiame pirmininko pareiškime, kur reikia veikti, kokiuose srityse pirmoji dalis pabėgėlių apsauga. Čia didelis dėmesys per forumą buvo skirta, skirtas būtent pabėgėlių apsaugos, klausimas pabėgėlių teisų apsaugai buvo siūloma, kad ES institucijos turimtis praktinių priemonių. Tai yra uh, išsiaiškinti uh, pabėgėlių teisių apsaugos situaciją ir imtis priemonių, kad jų teisės būtų užtikrintos. Kalbant apie paspartintas procedūras, jos neturėtų būti taikomos pažeidžiamoms pabėgėlių grupėms, tarp jų vaikams. Taip pat buvo kalbama, kad vietos bendruomenė vaidina labai svarbu vaidmenį užtikrinant pabėgėlių teisės ir taip pat nurodoma, kad turi būti kompensuojama vietos bendruomenėms, kai pabėgėlių krizė joms uždeda per didelę naštą arba, pavyzdžiui, pakenkia vietos turizmui. Kiekvienas euras išleistas pabėgėliam turėtų reikšti vieną eurą skirtą vietos infrastruktūrai ir vietos bendruomenėms. Taip pat buvo pabrėžta, kad turi būti saugomi, apsaugoti nauji pabėgėliai. Daugelis pabėgėlių, kurie bėga iš karo apimtų vietovių, yra patyrę rimtas traumas, moralinės traumas. Taigi jiem reikia teikti psichologinę paramą ir tokia parama iš tiesų nekainuoja daug, bet prisidėtų prie pabėgėlių krizės sprendimo. Pabėgėlių vaikų situacija buvo taip pat iškelta į prioritetus. Buvo sakoma, kad reikia pagerinti nelydimų nepilnamečių registraciją ir tą būtų galima padaryti, jei atitinkami darbuotojai būtų tinkamai apmokyti. Tai čia buvo tik keletas pavyzdžių, saugant ir užtikrinant pabėgėlių teisės. Toliau, įtrauktis. Reikia užtikrinti vienodas galimybės visiems, sakoma pirmininko pareiškimuose. Ir turint galvoje, kad socialinis ir politinis klimatas yra įtemptas, nes Mm, vis populiaresni ekstremistiniai, populistiniai, nacionalistiniai judėjimai. Taigi siūloma valstybėm narėm stiprinti lygybę užtikrinančių įstaigų darbą ir siekti, kad antidiskriminacinės priemonės būtų proporcingos ir atgrasančios. Čia taip pat e, reikia neužmiršti neįgaliųjų asmenų valstybės narės ir ES institucijos turi čia mm, pavyzdžių, nes yra valstybių narių, kurios tinkamai praktiškai užtikrina neįgaliųjų teisės. Kitas dalykas - švietimas. Švietimas be abejo yra labai svarbus, kad būtų ugdomi atsakingi piliečiai ir bendros vertybės, tokios kaip nediskriminavimo nebuvimas. Čia buvo pasiūlyta, kad profesionalios akreditavimo institucijos organizuotų mokymus apie žmogaus teisės, kas būtų būtina profesiniai kvalifikacijai pagrindinėse pramonės ir paslaugų srityse įgyti. Taip pat buvo kalbama apie visą apimančios visuomenės sukūrimą. Uh, Be to, suprantame, kad visų darbuotojų e, teisės darbo vietoje turėtų būti ginamas, formai apie tai buvo nuolat kartojama ir ES e, turėtų būti kovojama su tokiais reiškiniais kaip e, darbo jėgos išnaudojimas, bendradarbiaujant darbuotojams su pramonė ir su politikais. Ir trečias svarbus dalykas aptartas forume yra skaitmeninis amžius. E, pasaulis e, profesionaliai ir asmeninio gyvenimo prasme yra vis labiau ir labiau susietas. Ir mes suprantame, kad internetu padaroma nepaprastai daug. Skaitmeninis amžius atveria labai daug galimybių ir sukuria labai daug grėsmių, kai kalbame apie pagrindinės teisės. ES skaitmeninė darbotvarkė galėtų būti veiksminga priemonė, kovojant su socialinė skirtimi ir gerinant galimybės naudoti žmogaus teisėmis. Pavyzdžiui, buvo pasiūlyta, kad būtų užtikrintos galimybės pasinaudoti kompensavimo mechanizmu per specialias kompiuterinės programėlės, taip pasiekiant žmonės gyvenančius periferijose. Taip pat naujos technologijos galėtų būti naudojamos kaip kovos priemonė su E, išnaudojimu ar persiekojimu. Internetu tokių dalykų nemetai vyksta, socialinėje žiniasklaidoje ir su tuo reiš, tas reiškinys neišnyks, jeigu reguliuotojai, reglamentuotojai ir patys tiekėjai paslaugų nesiems priemonių su tai. Naujas domenų apsaugos reformų paketas yra būtinas, jis turi būti apimti internetinės teisės. Taip pat norėčiau priminti, kad forumo dalyviai pasiūlė, kad būtų uh, E, iškeltos praktinės iniciatyvos skaitmeniniais laikais įgyveninti. Pavyzdžiui, turėtų būti naujomis programomis renkami duomenys. E, e, atsiprašau, tai jau yra daroma ir turime užtikrinti, kad būtų numatyti pagrindiniai saugikliai. Tai ypač svarbu, žinant, kad duomenų apdorojimas neretai yra perleidžiamas privačiam sektoriui universitetai ir kitos švietimo įstaigos turėtų įsitraukti tą procesą. Žmonės studijuojantys žmogaus teisės ir apskritai teisę turėtų bendradarbiauti su informacijos technologijų specialistais ir užtikrinti, kad pagrindinės teisės e, būtų atspindėtos kuriant skaitmeninės technologijas ir programas. Dar forme buvo iškeltas praktinis pasiūlymas sukurti šviesoforinę įspėjimo sistemą, besinaudojant e, skaitmeninės technologijomis. Taip informacijos technologijas bendravimas su reglamentuotojais galėtų padaryti. Ką tai reiškia? E, šviesoforo spalvos būtų naudotos įspėjimui. Raudona šviesa reikštų, kad labai pavojinga internetu vykdyti vieną ar kitą operaciją, nes e, tie, tuo atveju asmeniai duomenys gali būti panaudoti ne, ne pagal paskirtį, jis gali būti piknaudžiaujama. Dar pas, pas, forma buvo pasiūlyta e, praktinių būdų, kaip Europoje užtikrinti žmogaus teisų problemų sprendimą. Apie tai 28 darbo grupių e, posėdžiuose dar buvo kalbama ir netrukus internete pasirodys išvados. E, pirmininko pareiškime buvo kalbama apie įvairius e, subjektus ir atsakingas tarnybas, kurios galėtų vienai par kitai prisidėti prie žmogaus teisų ištikrinimas įvairiose skaitminėse srityse. E, vis tik dar e, buvo pabrėžta, ką daro agentūra labiausiai. Pirmininko pareiškimo 6-40 puslapiuose yra, kal... 36-40 puslapiuose yra apie tai kalbama. Taip pat pirmininko e, pranešime yra kalbama apie tai, kokį poveikį skirtingos agentūros gali tarpusai bendraudamas pasiekti. Europos institucijos, pilietinė visuomenė, tarptautinės organizacijos, verslo sektorius, akademinis pasaulis, visi dalyvavę forme gali kartu rasti e, sprendimų, kad žmonės galėtų geriau naudotis pagrindinėmis teisėmis. Forme paaiškėjo, kad pagrindinės teisės turi būti ir gali būti e, įgyvendinamas pasitelkiant skirtingus e, subjektus. Ta galima padaryti, neapsiribojant tik tai tradicinėmis uh, E, auditorijomis pirmininko pranešimo trečiame ir ketvirtame puslapiuose yra paminėtos keturios pagrindinės temos, kurios buvo aptartos konferencijoje. E, trys teminės sritys buvo aptartos ir keturios pagrindinės temos iškėjo. Pirmiausia, buvo sakyta, kad pagrindinės teisės visiems turi būti taikomas. Mes visai pagristai sutelkėm dėmesį į tam tikras visuomenės grupės, kurios yra pažeidžiamiausios žmogaus teisų požiūrių. Forme buvo pabrėžta, kad pagrindinės teisės vis tik tai yra taikomos visiems. Žinant, kad gyvename skaitminėme pasaulyje, e, toks pareiškimas tampa labai svarbus. Turime kalbėti apie galimas grėsmes naudojimus žmogaus teisėmis. Taip pat buvo kalbama, kad pagrindinės teisės turi apimti visus, jaunus, senus žmonės iš visų socialinių grupių. Kita svarbi tema buvo švietimas, apie ją labai plačiai buvo kalbama forme. Pagrindinių teisų e, mokymas turi išlikti e, visur, nuo pradinės mokyklos iki universiteto, nuo privataus sektoriaus iki valstybinio sektoriaus, kai tik organizuojami mokymai. Negalime palikti pagrindinių teisų dėstymo tik tai švietimo įstaigoms. Švietimo įstaigos vis tik tai turi rasti naujų būdų toms teisėms pristatyti. Trečia svarbi tema, e, kuri išiškėjo visose teminėse srityse, tai yra institucijų atskaitomybė. E, pagrindinių teisių prievolės e, tenka ir ES ir valstybėms narėms. Tačiau jos ne visada tas prievalės įgyvendinta, o jų to turime reikalauti. Ir ketvirta pagrindinė tema išsiškijusi forume yra e, pirmiausia susijusi su neįgaliųjų bendruomenė. Niekas nėra be mūsų, viskas turi vykti su mumis. Uh Tai buvo sukurtas atskiras specialus šūkis, kuris reiškia, kad žmogaus teisės turi būti pasvertos prieš kuriant bet kokias politinės priemonės ir jas įgyvendant. Uh, Galiausiai galiu pasakyti, kad pagrindinių teisų agentūra kalbės apie e, naudosi šimtų praktinių pasiūlymų, kurie pirmininko pareiškime buvo įvardinti. Ir galiausiai aš galiu pasakyti tai, ką mes padarysime. Tikimės, kad jūs, Libe komitetas, galėsite pirmininko pareiškimu naudoti savo darbe, galėsite bendradarbiauti su agentūra, kad užtikrintume, jog kitas formas vyktų sklandžiai ir sėkmingai. Ačiū. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Kolegos, uh, you all have this um, book. Koju kolegos, daugelis iš jūsų buvote šiam forume ir yra pirmininko pareiškimai. Nelabai daug laiko turim šiai temai daugiau svarstyti, nes turim pakalbėti apie ES ir JAV privatumo apsaugą. Turim tik 15 minučių. Dabar du kolegos įsirašė į norinčių paklausti sąrašą. Norėčiau, kad visi dabar pakeltų rankas, kas nori pateikti klausimų, kad žinotume, kiek kolegų. Tai labai prašyčiau, kuo trumpiau klausti. Ir labai tikrai nedaug laiko turime šiai temai, tik pusvalandį turime Bet jūs turbūt negalėsite visko atsakyti, nes neturėsim pakankamai laiko. Ponas Boli, dėkui. Dalyvavau forume toje dalyje, kuri buvo skirta skaitmeniniam amžiui. Noriu padėkoti už puikią organizaciją, gerai struktūruotas diskusijas. Mm, už tai taip pat, kad dalyvavo daug pilietinių, pilietinės visuomenės organizacijos, organizacijų. Pirmiausia, tai noriu pabrėžti štai ką. Pagrindinės teisės turi būti vienodai taikomos tiek realybėje, tiek internetinėme gyvenime. visos institucijos visais ligmenimis, visos suinteresuotos pusės turi dirbti bendrai. Trečia. Buvo pasiūlyta, kad turėtume interneto srityje nacionalinių lygmenių tam tikrą teisių sąrašą numatyti tam tikrą įstatymą, įstatymo projektą pasiūlyti, kaip internete būtų galima užtikrinti teisės. Reikia bendradarbiauti su nacionalinėmis žmogaus teisų gynimo organizacijomis. Tie, kas naudoja skaitmeninės technologijas, jiems e, naudingas būtų toksai šviesoforo principų pagristas mechanizmas. Tikiuosi, kad prie šių diskusijų dar galėsime grįžti. Dėkuoju, ponė Loristen. Dėkui. Norėčiau tik pritarti tam, ką sakė ponas Bonė. Aš irgi dalyvavau uh, tos grupės darbe, kuri skiria visą dėmesį skaitmeniniai erai, iš tiesų labai pozityviai buvau nustebinta forumo atmosferos, labai rimta darbinė atmosfera, labai atvirai suinteresuotosios pusės svarstė įvairias temas, įvairius klausimus. Man pagrindinis klausimas yra švietimas skaitmeninėme amžiuje. Į švietimo klausimus turėtume žiūrėti labai rimtai. Ir kai kalbame apie privatumo apsaugą, kuri yra savaime suprantama, bet jei žmonės, kurie kūrė įvairias skaitmeninės programas, ne, nesupranta, kas yra privatumo apsauga, tai kaip tada mes užtikrinsime tą privatumo apsaugą. Taip pat įtraukties problema yra labai svarbi. Kai kalbame apie pabėgėlius, dažniausiai galvojame apie jaunus žmonės, bet turime neužmiršti ir pagyvenusių žmonių, nes socialinės įtraukties rytyje ir teisų užtikrinimo srityje e, labai svarbu neužmiršti pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų. Aš manau, kad diskusijos iš tiesų buvo labai geros. Tikiuosi, kad bus tęsiamas šis darbas ir bus kūrybiškiau, dar kūrybiškiau pažiūrėta ir rasta naujų bendravimo formų, ponė Gomeš. Aš negalėjau dėja dalyvauti šiame forume. Tikiuosi, kad kitą kartą daugiau ir mūsų komiteto narių galės dalyvauti. Norėčiau pasakyti, kad ypač svarbi yra išvada dėl pabėgėlių apsaugos ir tos rekomendacijos, kurios pateiktos. Europos Sąjunga ir jos vertybės, turint galvoje mūsų elgesį su pabėgėliais ir migrantais, iš tiesų patiria rimtą išbandymą. Ir norėčiau pasakyti štai ką. Jūs turbūt atliekate įvairius tyrimus ir norėčiau gauti informaciją apie tai, e, kokios e, pagrindinės e, žmogaus teisų problemos, kai kalbame apie pabėgėlius ir kokios paramos iš jūsų labiausia uh, nori nacionalinės agentūros. Turiu galvoje pabėgėlių stovyklas Graikijoje, e, turiu galvoje nepilnamečių, nelydimų nepilnamečių situaciją. Taip pat žinom, kad moteris ir vaikai dažnai susiduria su tuo, kad neužtikrinama jų teisė į šeimų susijungimą. Taip pat norėčiau paklausti, ar tas skaitmeninis atotrukis ne, neprikūrė problemų. Pavyzdžiui, kai pabėgėliam siūloma Skype'u naudotis, nors tokia galimybė realiai nesuteikiama. Taigi noriu paklausti, ką konkrečiai jūs planuojate daryti, jūsų agentūra planuoja daryti, turint galvoje tą dokumentą, tą pirmininko pareiškimą. Turim laiko tik iki be 15.5. Kornelija. Dėkoju už situacijos pristatymą. Aš sėdžiu štai čia. Manau, kad labai gerai, kad parlamentas dalyvauja tokiuose renginiuose. Nenoriu per daug jūsų girti, nes jau pakankamai kolegos prisakė jum komplimentų. Socialinė įtrauktis. Romai minėjote rodiklius ir stebėsenos priemonės leidžiančias stebėti, kokia yra Romų situacija. Mums tokia informacija yra labai reikalinga. Ir manau, kad tai taip pat yra susiję ir su Romų strategijos įgyvendinimu. Tai leis išsiaiškinti tuos atvejus, kai neginamos Romų teisės ir leis spręsti problemas. Tai irgi svarbus dalykas. Dėkui, ponas Durek. Ačiū. Trumpai noriu užduoti apie praktinį klausimą. Uh, apie labai dramatišką situaciją, kalbėjom apie mm, dešimtis tūkstančių vaikų dingusių Europoje, imigrantų šeimų vaikų. Mano klausimas būtų pirmiausia susijęs su formu, bet taip pat su agentūros veiksmais. Ar Bandėte e, klausti Europolo informacijos, ar kreipėtės į valstybių narių policiją, kokia informacija yra prieinama, ką galim sužinoti ir kokią informaciją galime pateikti mūsų šalių visuomenėms. Ačiū. Dėkui ir galiausia ponė Post. Ačiū. Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad noriu padėkoti Kornelijai Enst ir visko, ką ji pasakė apie Romus. Ir aš galiu pasakyti, kad iš visų pažeidžiamų grupių Romams neretai prioritetinis dėmesys yra skiriamas. O dabar aš žiūriu, žiūriu į šį pranešimą, pirmą puslapį, gal ne tiek puslapį, bet į konstatuojamasias dalis pavadinimus. jūs kalbėjote apie e, ksenofobiją, e, baimę, užsieniečių baimę. Mano klausimas būtų toks, ar jūs turite konkretų darbo planą, ar planuojat kokias kampanijas, švietimo programas? Manau, kad apie tai mes e, turėtumėm daugiau pakalbėti. Turbūt tai šiuo metu kelia didžiausią pavojų visuomeniai. Kitas dalykas, dar vienas klausimas. Manau, kad būtų visiškai E, natūralu, jeigu mes, parlamentas kaip institucija, Libe komitete, užmėgsumėm e, glaudesnį ryšį su jumis. E, mums reikia daugiau jūsų pagalbos ir jūs turbūt tikitės, kad mes jums padėsime labiau. Taip pat šiame pranešime penktam puslapyje žiūriu ir šeštam puslapį, kur yra kalbama apie Based on the Principle of Solidarity and Responsibility, solidarumo ir atsakomybės principų. Man atrodo, kad žmogaus teisės yra pagristos solidarumu ir gera valia. Yra būtent tai, kas mums dabar reikalinga. Ir mes turim prieštarauti nacionalizmui ir užsieniečių baimiai, kuri įsišaknyti pradeda daugelėje valstybių narių. Kitas dalykas dėl tų vaikų. Teisė į gyvenimą šeimoje. Teisė į šeimą Vis dažniau dabar kalbame, mes Švedijoje e, dabar e, nebe leidžiame šeimų susijungimo, panaikinom tą sistemą. Aš žinau, Švedijoje vaikų, kurie gyvena Švedijoje, o jų brolis ar sesuo gyvena Graikijoje ir jie nebegali pasikviesti, jų tie, žmon, tie vaikai nebegali susitikti. Ar nereikėtų apie tai daugiau pagalvoti? Ačiū dėja, mūsų laikas e, baigėsi. Taigi ne visus galbūt klausimus spėsite atsakyti išsamei. Aš siūlyčiau, kadangi jūs užsirašote tikrai labai detaliai visus klausimus. Galbūt jūs galėtumėte vėliau atsakyti raštu tiems um, parlamento nariams, kuriems nespėsite atsakyti žodžiu, nes matau, kad jūs tikrai pasira... užsirašėte labai detaliai visus klausimus. Ačiū visiems už gražius žodžius dėl formo. Ir galiu patikinti, kad pagrindinių teisių agentūra ir jos įgaliojimai pagal daugiametę programa apima tikrai labai plačią sritį e, ir Romai yra viena iš mūsų darbo temų, kaip ir sakė forumo pirmininkas. Dėl pabėgėlių apsaugos tai vėlgi tas rytis, e, kurioje aktyviai dirba e, pagrindinių teisių agentūra. Mes rengėme mėnesio pranešimus devyniose valstybėse narėse apie patį padėtį devyniose valstybėse narėse kalbant apie pabėgėlių situaciją. Taigi galite rasti šios dokumentus. Nemažai buvo kalbėta apie skaitmeninę atskirtį ir mes galime atsakyti raštu į šį klausimą, kaip pasiūlė pirmininkas. Taip suprantu, kad e, laiko atsakymams turiu labai mažai, bet e, noriu tik padėkoti Jums už klausimus. Aš e, atsakysiu raštu visiems parlamento nariams. Ačiū kolegos, atsiprašau, kad turėjau nutraukti šią diskusiją tokiu svarbiu klausimu, bet noriu padėkoti Jums už dalyvavimą. Ačiū ponia Gudė už Jūsų aišku pasisakymą. O dabar, kolegos, periname prie septinto punkto, apsikeitimas nuomonėmis su komisijos nare Vera Jūrova, atsakinga už teisingumą, vartotojus ir lyčių lygybę. Kol komisijos narė eina į e, prezidiumą, mm, noriu pristatyti šį klausimą. Kalbėsime apie komisijos siūlomą įgyvendinimo e, sprendimo projektą dėl apsaugos, kurią teikia mm, susitarimas tarp ES ir JAV, taip vadinamas privatumo skydas. Ir komisija sutiko informuoti Libė komitetą apie šį klausimą. Libė koordinatoriai susitiks iš karto po šio posėdžio ir ten bus aptarta, mm, kokių tolesnių veiksmų bus įmamasi po to, kai komisijos narė atsakys į šio komiteto narių klausimus. Trumpai palauksime, kol komisijos narė užims vietą. Noriu tik e, pakviesti dabar parlamento narius prašyti žodžio, jeigu norėtumėte pasisakyti sudarysime pasisakančiųjų sąrašą. Prašom dabar paprašyti žodžio, jei ketinate kalbėti. Kolegos, 45 minutės turime šiam klausimui. E, taigi ir komisijos narė turėtų pasistengti atsižvelgti į šios laiko apribojimus, kad spėtų atsakyti ir jūsų klausimus. Žinome, kad šiame komitete 45 minutės tikrai nedaug. Taigi komisijos narė pradės savo pasisakymą pirmininkė, gerbiami Libė komiteto nariai, ponius ir ponai. Aš dėkoju už šią galimybę dar kartą apsikeisti nuomonėmis su jumis dėl ES ir JAV privatumo skydo. Tai yra duomenų apsaugos mechanizmas, pagal transatlantinį informacijos keitimosi mechanizmą. Tai yra e, platesnė, e, sudėtingesnė sistema nei Safe Harbor mechanizmas galiojęs anksčiau. Komisija detaliai išanalizavo privatumo skydą ir mes esame tikri, kad jis e, padės užtikrinti aukštą domenų apsaugos lygį. Penktadienį valstybės narės pasisakė už šį mechanizmą. Per pastarosius trejus metus Mes sunkiai dirbome su partneriais JAV dėl šio klausimų, rengėme savo rekomendacijas, jos buvo parengtos 13 lapkritį ir nuo praeitų metų rudens. E, Teisingumo teismas išdėstė taip pat savo kriterijus, kuriuos mes atsižvelgėme taip pat kaip ir rekomendacijas ir siekime išvengti tų trūkumų, kuriuos turėjo Save Hub sistema. Uh, Gegužės penktą dieną aš kreipiausi į šį parlamentą po to, kai parlamentas parengė savo nuomonę dėl privatumo skydą, skydo. Ir aš atsižvelgiau į jūsų nuomonę, jūsų parengtą rezoliuciją kartu su domenų apsaugos institucijų nuomonė padėjo gerokai patobulinti mūsų pasiūlymą ir sustiprinti privatumo skydą. Taigi, ko mes pasiekėme? Pirmiausia, masinių duomenų kaupimo klausimas. Tai yra ypatingos svarbos klausimas diskusijose su JAV ir mes pasiekėme papildomų rezultatų. Mūsų patikino, JAV, um, kad galios tam tikros apsaugos priemonės yra pribojimai. Ir dabar yra aišku, kad uh, masinis duomenų kaupimas galės būti taikomas tik um, išimtiniais atvejais. Ir um, antra, kad uh, JAV taikys filtrus ir kitus uh, priemonės kuriomis e, bus siekiama sumažinti kaupiamų duomenų kiekį. Ir trečia, šis principas e, bus taikomas tik labai nedideliai e, daliai mm, duomenų randamų internete. Taigi mums svarbu užtikrinti, kad JAV žvalgybos veikla susijusi su ES duomenimis būtų pribota ir kad būtų laikomasi proporcingumo ir atsargumo principų. Taigi mes iš principo siekiame teisingumo teismo nustatyto apsaugos um, lygio kriterijų. Toliau antras aspektas - ombudsmeno mm, mechanizmas. Mes čia taip pat siekime išspręsti tos klausimus, kuriuos kėlė parlamentas ir kitos institucijos. Ir čia norėčiau pasakyti, kad ir e, jūsų diskusijos su Vašingtono valstybės departamentu padėjo mums pasistumėti šio klausimo srityje ir aš norėčiau Jums padėkoti. Ko pasiekta šioje srityje? Pirmiausia, mes buvome patikinti, kad ombudsmenas e, turės funkcinę nepriklausomybę ir bus nepriklausomas nuo žvalgybos tarnybų. Ombudsmenas vykdys savo funkcijas, neveikiamas e, bet kokios įtakos, kuri galėtų paveikti ombudsmeno tyrimo objektivumą. Taip pat mes apibrėžėme, kaip vyks bendradarbiavimas tarp ombudsmeno ir kitomis JAV priežiūros ir tyrimų tarnybomis. Mes taip pat Patikslinome, kad ombudsmenas gaus visą būtiną informaciją, kuri jums reikalinga jūsų ombudsmeno funkcijoms atlikti. Kaip žinote, teisų gynimas nacionalinio saugumo srityje yra ribojamas dabar ne vien JAV, bet taip pat ir valstybėse narėse. Ir būtent todėl mes siekiame įsteigti nepriklausomą teisų gynimo mechanizmą, kurios galės naudotis privatus asmenys. Šis mechanizmas bus taikomas visiems duomenimis, visiems komercinių e, sandorių, komerciniams perdavimo atvejams, taip pat ir tiems duomenims, kurie perdodami pagal kitas priemonės, tokias kaip standartinių sutarčių procesų. Tai yra būtina, kad būtų užtikrintas teisinis tikrumas, kalbant apie duomenų perdavimą JAV. Ombudsmenas e, yra naujovė ir tai yra pirmas kartas, kai mes turime mechanizmą, pagal kurį bus sprendžiami e, įvairūs skundai tarptautinių lygmenių šioje srityje. Ir aš raginčiau jūs ne atsisakyti šio mechanizmo prieš jį išbandant, bet prašau apsvarstyti jo galimą naudą. Suteikime galimybę ombudsmenų mechanizmui ir pasistengime parodyti, kad tas mechanizmas veikia praktiškai. Trečia, duomenų mm, saugojimo klausimas. Dabar JAV bendrovėms e, taikomas reikalavimas ištrinti e, duomenys, kada e, jų nebereikia, kada jie tampa nebereikalingi tvarkymo tikslais. Tai yra numatyta dabartinėme pasiūlyme. Taip pat mes nustatėme mm, perdavimo sąlygas ir siekime mm, užtikrinti, kad e, europiečių duomenys nebūtų e, perdodami toliau kitiems mm, vartotojams. Taip pat e, suteikėme galimybę asmenims e, siekti teisų gynimo. Ir mūsų sprendime aiškiai pasakome, kad įvairūs sprendimai yra alternatyvus, tai yra konkretus asmuo e, neturi naudotis visomis išvardintomis priemonėmis siekdamas teisių, e, savo teisių gynimo ir norėčiau priminti, kad 90 procentų visų teisų apsaugos, teisų apsauga susijusia skundai buvo susiję su konkrečiais e, duomen, konkrečių duomenų perdavimu. Taigi dabar atitinkamos nuostatos yra sustiprintas komisija pateiks gairės piliečiams, e, kur bus išdėstytos e, jų teisės pagal privatumo skydo sistemą. E, taip pat JAV turės informuoti komisiją apie bet kokius teisinius pakeitimus, kurie bus susijęs su privatumo skydo taikymu. Ir taip pat bus rengiama metinė peržiūra kurios metu su JAV aptarsime sistemos veikimą. Tai bus jungtinis, jungtinė peržiūra, kuri apims visus e, sistemos aspektus, įskaitant nacionalinį saugumą ir tokius mechanizmus kaip ombudsmeno institucija. Taip pat e, e, bus peržiūrima ir JAV, ir ES atsakingų institucijų veikla. Mes e, teiksime ataskaitą dėl šios peržiūros rezultatų Europos parlamentui ir tarybai. Ir aš manau, kad Europos parlamentas bus įtrauktas dar aktyviau. Galbūt parlamentas galėtų paskirti kažkokį asmenį, kuris dalyvautų privatumo skydo peržiūroje. Aš taip pat nuolat pabrėžiu, kad vienas iš pagrindinių skirtumų tarp privatumo skydo ir safe hub sistemos yra tai, kad privatumo skydas yra dinamiškas procesas procesas. Ir aš asmeniškai esu e, pasirengusi užtikrinti, kad vyktų e, reguliari šios sistemos stebėsena abiejose Atlanto pusėse. Taip pat e, yra numatyta mechanizmo galiojimo sustabdymo sąlyga. Ji bus aktyvuota, jeigu JAV nesilaiky savo įsipareigojimų. Mes jau praeitie įsitikinome, kad negalime tiesiog priimti sprendimų ir paskui juos pamiršti, bet mes turime nuolat stebėti, kad trečioji šalis laikosi savo įsipareigojimų ir užtikrina atitinkamą mūsų duomenų apsaugos lygį. Ir mes taip pat savo ruoštų turime daryti viską, kad mūsų asmenų, mūsų piliečių asmeniai duomenys ES būtų tinkamai apsaugoti. Mūsų sprendime yra labai aiškiai sakoma, kad mes vertinsime privatumo skydo teikiamos apsaugos lygį po to, kai įsigalios bendras duomenų apsaugos reglamentas. Taigi apibendrinant, JAV ir ES privatumo skydas numato griežtesnės taisyklės JAV kompanijoms dėl to, kaip ir kokius duomenys jos gali naudoti. Taip pat e, numatytos sąlygos, kaip šios duomenys gali naudoti JAV teisės saugos priemonės. Taip pat e, yra numatytos e, teisės gynimo, teisų gynimo priemonės fizinėms asmenims taip pat numatytos konkrečios apsaugos priemonės naudojamos duomenims kaupiamiems nacionalinio saugumo ir teisės saugos tikslams ir galiausiai numatyta peržiūros sistema ir e, stebėsenas mechanizmas iš ES pusės. Privatumo skydas buvo sustiprintas, kaip ir prašė Europos parlamentas ir 29 straipsnių darbo grupė laikomasi taip pat Europos teisingumo teismo e, sprendimo ir privatumo skydui pritarėsios valstybės narės. Ši sistema užtikrins lygiavertį apsaugos lygį ir aš tikiuosi, kad jūs sutiksite su manimi, kad tai bus reikalinga ir veiksminga sistema. Dabar raginčiau visus išbandyti privatumo testą, e, e, privatumo skydą. Mm, šis mechanizmas labai svarbus ES ekonomikai, verslui, mūsų MVI ir vartotojams, kurie e, pasikliauja tuo, kad jų duomenys bus perdodami saugiai. Ši sistema padės pakeisti Safe Hubą panaikinta jau prieš um, aštuonis mėnesius ir užtikrinti tikrumą verslo įmonėms. Jūs, Europos parlamentas, atlikote labai svarbu vaidmenį mm, tose diskusijose, kurios e, vyko pastaruoju metu dėl mm, transatlantinių domenų perdavimo ir aš norėčiau Jums už tai padėkoti. Taip pat raginčiau Jūs toliau dirbti kartu, kad ši sistema sėkmingai veiktų. Ačiū. Um, Labai ačiū. Kolegos, e, kalbėsim tą tvarką, kaip e, sakiau. Būtų gerai, jeigu nevirštumėt kiekvienas dviejų minučių. Pirmiausia, ponė Sipil. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš. Uh, Puikiai suprantu, kad komisija nori e, prastumti šį dokumentą iki rinkimų ir be abejonės šiek tiek yra patobulėjusi padėtis, ypač kai kalbam apie masinį duomenų rinkimą arba ombudsmeno nepriklausomybę. Tačiau kyla klausimas, ar to pakanka? jeigu į teismą pateks ta byla, ar bus tai vertinama kitaip, ar tai bus traktuojama kaip e, toks pat reiškinys, kaip e, saugus užutėkis. Norėčiau pateikti aišku klausimą. 29 darbo grupė išskyrė kai kuriuos e, kritinius momentus, ypač susijusius su komercinė pusė, kiek aš žinau. Niekas nepasikeitė. Gal Europos komisijos narė galėtų pas, pateikti savo nuomonę. Kitas dalykas, skydas yra pagrystas 1995 e, metų direktyva. Jūs e, kalbėjote apie tai duomenų apsaugos direktyvą. Ar tai nereiškia, kad po dviejų metų reiks pradėti naujas direktyvas, e, naujas darybas, kad priderintume šį nuostatą, šį sprendimą duomenų apsaugos direktyvai. Taip pat sakėte, kad taryboje didėjo dauguma pasisako už dabartinį tekstą. Ar reiškia, kad uh, uh, komisija keis savo poziciją, tarsi dvi valstybės narės pateikė deklaraciją. Ar galėtume pasakyti, kokia ta deklaracija yra, kas joje parašta, kada mes gausime tą informaciją? Ačiū, kad klausai kalbėt, ponas Vos. Vielen Dank, Herr Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas uh, uh, gerbiamo komisijos narė, kad atėjote ir mums pristatėte šį dokumentą. Jūs sakėte, e, kad Europos komisija yra pateikusi 13 rekomendacijų Ar galėtumėte šiek tiek daugiau paaiškinti? Mes norim sužinoti, ar bus garantuotas laisvas duomenų judėjimas. Norime, kad viskas būtų tikslingiau kontroliuojama, kad būtų stebėsina, kontrolė geresnė, kad konkurencija tarp ES ir JAF būtų užtikrinta derama duomenų apsaugos sistema turėtų egzistuoti. Aš manau, kad jūs tuo požiūriu puikiai dirbate Tokie yra šiuo atveju tikslai. Galbūt tie tikslai nėra tobulai apibriešti. Visuomet išliks dalis kažkokia gal 5 procentai, kuri jūsų netenkins, bet tiek, kiek mes suprantame, privatumo skydas tobulėja, jis atneša konkrečių rezultatų, gerų rezultatų ir man atrodo, kad jūs E, viską gana aiškiai apibrėžėte - ekonomika, saugumas, asmens duomenų apsauga. Mus e, ta pusiausvyrą tenkina. Reikalavimai mums irgi atrodo geri. Kalbame apie Europos Teisingumo teismo sprendimus. Čia irgi padėtis pagerėjo, variantas dabartinis yra geresnis negu pirminis. Turi būti sukurta sistema, kuri leistų geresnę prieigą. Taip pat kalbame apie duomenų gavimą iš viešos jų tarnybų. Aš manau, kad jūs viską padarėte labai gerai. Masinis rinkimas yra probleminis, saugumo požiūrė aišku. Ir taip pat, aišku, sunku pasiekti pažangos su amerikiečiais. Tačiau bendrai galiu pasakyti, kad darbas geras padarytas. Noriu štai ko paklausti. Ar galėtumėte šiek tiek daugiau papasakoti apie pavienių piliečių teisės? E, kokios jų teisės į kompensacijas? Iš esmės, ašgi noriu štai ką sužinoti. Alternatyvus ginčių sprendimas. Kuo jis skiriasi nuo privatumo skydo sistemos? Būtų naudinga tai sužinoti. Bet iš esmės mes čia kalbam apie keturių ar penkių lygmenų galimybę užtikrinant teisės piliečiams. Manau, kad tai yra gerai. Labai ačiū komisijos nariai už savo pasakymą. Pone Intveld. Okay, thank you. Um... Yes, well, thank you, Commissioner. I mean, I think... Ačiū, ačiū už pateiktą pasiūlymą. Jis yra geresnis negu saugaus uosto sprendimas, tačiau ne apie tai noriu klausti. Klausimas būtų, ar pakanka to. Kaip ir e, ponas Vos e, kalbėjo Aš tiesą sakant, stebiuosi, kad ponas vos tai pastebėjo. Negali būti pusiausvėros tarp teisės ir komercinių interesų. Teisė ir taškas. Negalim keisti įstatymą vardant komercijos. Jeigu kažkas išsako politinę nuomonę šeštadienio vakare alaus bare, tai nereiškia, kad tas sprend, tai jau yra sprendimas. Mes kalbam apie teisingumo teismo sprendimą. Tai yra ES teismas ir jo balsas yra reikšmingas. Europos komisija turbūt laikosi kitokios nuomonės. Aš pati nesu teisininkė, aš negaliu nieko sversti, bet nesu įsitikinusi, kad, kad yra e, nekritikuotinas pagal šrem sistemą. Ir aš galiu pasakyti, kad mes piliečiams turime užtikrinti tam tikrą aiškumą, tikrumą. Visuomet šioje patėtie išlieka dviejonių ir dėl to žmonėms yra sunku vykdyti verslą. Todėl mes turėtumėm klausti, jeigu patys savęs klausti, jeigu tai yra mūsų standartas, ar iš tiesų reikia sukurti tokią pat sistemą kitiems svarbiems priekybos partneriams, tokiems kaip Kinija ar Rusija, Aš nesu tuo tikra. Ar mes tikrai norime su tomis valstybėmis prekiauti, vykdyti verslą tokiamis sąlygomis? Keletas detalių, jau pasakyta labai daug klausimų. Aš vis dar laukiu atsakymą į klausimą apie e, suteikiamų garantijų juridinį statusą. Mes kalbame apie visokius prezidentų dekretus, pionieriaus garbės žodį ir panašiai. E, Ar tikrai taip yra? Jeigu Junktinio Amerikos valstybių administracija rimtai pasiryžusi dirbti šią sritį, tai kodėl nepriima įstatymo, kodėl nesuteikia tikro juridinio aiškumo? Nes tas Junktinio Amerikos valstybių administracijos nenoras mums ne, nesukuria pasitikėjimo jausmo. Dar dėl pasitikėjimo. Ombudsmeno klausimas. Europos teisės aktuose yra nustatytas griežtas nepriklausomos uh, institucijos standartas. O aš dėl ombudsmeno nepriklausomybės labai abejoju. Pirmiausia, dėl to, kad amerikiečiai to nevadina ombudsmenu, jie tai vadina vyriausias koordinatorius tarptautinė informacijų technologijų diplomatijai. Diplomatijai. Ar diplomatija iš tiesų skamba kaip instancija, į kurią piliečiai gali kreiptis, reikalaudami teisų apginimo? Man taip netrodo. Taip pat aš nesu visai tikra tuo, ką aš išgirdau, bet gal pirmininkė patikrins patvirtins arba nuneiks. Pavyzdžiui, kad ponė Noveli, naujoji e, vyriausioji diplomatijos koordinatorė iš Junktinio Amerikos valstybių nenori atvykti į Europos parlamentą ir tiesiai paaiškinti, kaip vertina savo pareigas. Man atrodo, kad tai būtų labai naudinga, kuriant pasitikėjimą. Dar vienas dalykas - dėl masinio rinkimo. Tai yra esmė. Labai daug kas jau padaryta, viskas yra teisinga, bet viskas lieka tarsi periferijose. Uh, esmė yra masinis duomenų rinkimas. Tai yra pagrindinis dalykas. Čia mes neturim pakankamai garantijų. Ir būtina dabar patiems savęs klausti, ar ką tik priėmėm naują įstatymą, ar mes norime nustatytų standartų laikytis ar mes patys savo priimtus sprendimus rimtai vertiname, ar tiesiog einame į priekį ir viską keičiam iš esmės. Dar jūs sakėte, kad Europos parlamentas turėtų dalyvauti bendroje peržiūroje. Manau, kad gera intencija, bet e, kažin ar geras pasiūlymas, nes e, taip mes būtume saistomi konfidencialumo straipsnių. Todėl niekada negalėtumėm e, vykdyti realios parlamentinės kontrolės. Aš iš savo asmeninės patirties, o jau 12 metų šiame parlamente dirbu, uh, sakau, kad kolegos, ar esame kada rimtai parlamentiškai kontroliavę, pavyzdžiui, SWIFT sutarties, PNR sutarties peržiūrose? Mes turėtumėm vykdyti parlamentinę kontrolę šiuo atveju, bet to niekada nedarome. Net jeigu ir tą darytume, nemanau, kad mes turime dalyvauti bendrame, bendroje peržiūroje. Aš manau, kad mes turėtume vykdyti bendros peržiūros parlamentinę kontrolę. Kolegos, aš suprantu jūsų norą dalyvauti tose diskusijose, bet 17.30 prasideda bendras e, posėdis su ekonomikos komitetu, todėl prašyčiau kalbėti glaušiau. Pone Sipels, o paskui kiti. Atsiprašau, stengti sekti ponios Sipel pavyzdžių, dabar Jan Albrecht. Okay. Yeah. They were every... Okay, I go. Uh... Dėkui norėčiau padėkoti Jums už pristatymą to darbo, kurį komisija yra padarius. Teismas pasakė, kad saugaus uosto nuostatai yra neteisėti. Taigi tuo būdu 15 metų jau nelegaliai e, buvo tvarkomi Europos asmenų Europos piliečių duomenys. Taigi turime siekti užtikrinti uh, žmonių pasitikėjimą ir sukurti teisėtą duomenų apsaugos sistemą. Uh, piliečiai turi mm, tikėti, kad jų duomenys ES apsaugos. Ir tuo būdu čia kalbame ne tik apie patobulinimus, bet apie Europos teisės principų laikymasi, principų, kuriuos iškėlė Europos teisingumo teismas. Ir kyla klausimas, ar tas naujasis sprendimas iš tiesų atitinka tą Europos teisę. Čia jau buvo iškelta nemažai problemų, aš jų nekalbėsiu. Aš, aš neminėsiu tų dalykų, bet, pavyzdžiui, kalbant apie masinį duomenų rinkimą, nemanau, kad jis pakankamai neįtrauktas į šį sprendimą. JAV piliečių duomenys rengiami, e, renkami ne taip plačiai kaip Europos Sąjungoje. Aišku, jūs galite sakyti, mes ne viską renkame. Pavyzdžiui, tai, kas patenka JAF, nors tai yra tik vienas procentas duomenų, vis tiek neužtikrina Europos piliečių apsaugos. JAF įstatymai, e, kalbant apie lygia teisiškumo, lygia vertiškumo principo išlaikymą lyginant su ES mm, teisė, nėra lygiaverčiai. Taip, yra čia geresnių dalykų, bet turėtume išbandyti, kaip jūs sakėte, bet tas bandymas nereiškia amžino galiojimo, nereiškia, kad šios nuostatos visą laiką visą laiką galios. Taip mes galime pabandyti pažiūrėti, kaip tos nuostatos veiks, o tada turime dėrėtis dėl geresnio sprendimo. Nėra JAV bendro duomenų apsaugos įstatymo. Ir dėl to 2000 metais Europos parlamentas atmetė saugaus uosto sprendimą. Tai jei mes norime paspausti JAV, ir to nori JAV pilietinės visuomenės grupės. Nori, kad ES būtų avangardė ir būtent ES nustatytų standartus, kurių tada, galiotus, kuri, kurių tada laikytųsi ir JAV, tai mes turime iš tiesų aiškiai parodyti, kad mes dar netarėme paskutinio savo žodžio, nes priešingų atveju vėl atsidūsime teisingumo teisme ir prarasime mūsų piliečių pasitikėjimą. Mes formaliai to ne, nepakvietėme. Ponė, mes, ponė Intvelt, formaliai dar nepakvietėme. Intvelt, tai gal tada galėtume formaliai, oficialiai pakviesti. JAF mm, koordinatorė e, šiais klausimais. Ponas Kirchhoff, aš manau, kad parlamente yra kolegų, kurie niekad nepritars tam kompromisui, kuris pasiektas su JAF. Aš irgi esu teisininkas ir norėčiau pakomentuoti tą saugaus uosto įstatymą ir dabartinę situaciją. Čia turime žiūrėti į bendrą situaciją ir į tai, kad tas privatumo skydas iš tiesų leis geriau užtikrinti tiek piliečių, tiek verslo mm, duomenis turime čia mm, žiūrėti į situaciją kaip žingsnį į priekį, kaip tuos žingsnius į priekį. E, valstybės sekretoriaus e, JAV pono Kerry laiško negalime tiesiog nustumti į šoną, neskiria jam tinkamo dėmesio. O kalbant apie e, teisę ginti savo teisės, tai dabar yra keletas galimybių numatyta, tas yra svarbu, bendra peržiūra, e, taip pat kasmetinė peržiūra bus vykdoma ir čia turime į visą tai žiūrėti šviesoje ir tų reformų, kurios JAF yra daromos. JAF laisvės e, aktas čia yra minėtinas, taip pat turime neužmiršti, kad prezidento uh, direktyvos JAF yra svarbios ir tikrai mm, į jas JAF yra rimtai žiūrima. Taigi ir mes negalime su tokiais dalykais juokauti. Taigi aš manau, kad dabar mums reikia siekti, kad tas patobulintas privatumo skydas uh, pradėtų veikti. Mes negalime mm, galvoti, kad mes tikrai, tik tai aklai kopijuojame JAV mm, įstatymus. Tikrai tai būtų per daug simplistinis požiūris. Noriu padėkoti gerbiamai komisariai, kad jūs čia esate ir iš tiesų jūs atlikote daug ir su tuo jūs ir sveikinu ir daugiau klausimų jum neturiu. Pirmininkė, ta darbo tvarka, kurią remdamėsi šiandien dirbame, yra keista. Mes pasikvietėme komisijos atstovę, kad jinai pristatytų paskutinę privatumo skydo versiją, bet tą turėjome padaryti anksčiau, kad Europos parlamentas galėtų uh, pateikti savo prieštaravimus, jei tokių būtų. Taip, koordinatoriai šį klausimą svarstė, bet nemanau, kad tik kaip dabar dirbame yra geriausias būdas dirbti, juolab, kad šis klausimas yra labai uh, kontroversiškas. Mes turime jūs žiūrėti rimtai, bet ir jūs turite į mus žiūrėti rimtai, nes čia tikrai nesusirinkome, kad apsikeistume komplimentais. O rezultatai viso to yra labai nuvilintis. Skamba viskas gražiai, bet realiai nėra jokio turinio. dabar yra numatyta apsauga, kad duomenimis negalėtų naudotis įvairios saugumo agentūros. Taip pat žinome, kad ombudsmenas negali naudotis teisinėmis teisų gynimo priemonėmis, bet apskritai ombudsmeno galios atrodo labai neaiškios. Ir dar vienas dalykas, kurį norėjau paminėti, tai yra tas, kad apsauga bus taikoma tik tai ES piliečiams, o ne ES piliečiai nebus saugomi. Tai nėra gerai. Aišku, norime draugiškai išsiskirti prieš vasaros atostogas, bet mūsų frakcija tikrai galvoja, kad tai, kas siūloma, neįgyvendina teisingumo teismo sprendimo. Ponas Podė ir ponė Goneš, Gomeš sutiko nebeteikti klausimų. Tai tik ponas Lopes Aguilar dar liko. Noriu pasakyti, kad tai, ką aš norėjau pasakyti, jau pasakė kai kurie kolegos, bet ką norėjau pabrėžti. Nors ir sutikdamas su tuo, kad yra padaryta pažanga, lyginant su ankstesniu saugaus uosto sustarimu, kyla klausimas dėl įgyvendinimo. Prezidento dekretai. Užtikrina šią naują sistemą. Tai kaip bus po prezidento rinkimų? Ar amerikiečiai nepakeis savo nuomonės? jei neturės įstatymo, kuris bus privalomas? Ar nepriklausys viskas nuo prezidento valios? Ir antras dalykas, kurį norėjau pasakyti, yra štai koks. Europos teisingumo teismo sprendimas siekia užtikrinti, kad Europos teisė būtų interpretuojama pagal Europos žmogaus teisų hartiją, bet Europos teisė keičiasi. Yra mm, netrukus įsigalios naujas duomenų apsaugos dokumentų rinkinys. Tai kaip tada su ta nauja sistema, kiek jinai atspindės tą uh, naują asmens duomenų apsaugos apskritai duomenų apsaugos dokumentų rinkinį. Dėkui kolegoms, dabar žodis gerbiamai komisariai. Dėkui visiems už komentarus ir klausimus. Poniai Sepa atsakysiu. 29 straipsnio darbo grupės rekomendacijos buvo pateiktos, į jas mes atsižvelgėme ir per dėrybas regis tų rekomendacijų gyvendimas nebuvo labai lengvai pasiektas dėl duomenų saugojimo. Sutarėme, taip pat pasiūlėme JAV, kad jinai Europos ekonominės zonos šalis taip pat įtrauktų. Taip pat kasmetinė jungtinė peržiūra buvo įtraukta mūsų rekomendacijų dėka ir galimybės piliečiams ginti savo teisės teisinėmis priemonėmis. Taigi mes atsižvelgėme į 29 straipsnio darbo grupės pagrindinės rekomendacijas. Ir adekvatumo sprendime tas visas atsispindi o dokumentai yra parengti remiantis 95 metų direktyva. Mes siekiame ekvivalentiškos Europos piliečių asmens duomenų apsaugos lyginant su dabartiniu galiojančiais ES teisės aktais ir tai yra dabar galiojanti direktyva. Bet aišku, kad bendras duomenų e, apsaugos reglamentas turės būti įgyvendintas, jo įgyvendinimo data yra 18 metų gegužės 25. Ponas Olbrecht ir kiti minėjo šį dokumentą, šį reglamentą. Kalbant apie adekvatumo, lygiavertiškumo sprendimą, tai yra jame kai kurių reikalavimų susijusių su duomenų saugojimo laikotarpiu ir kitais aspektais. Bet mes turim būti netiek ambicingi, kiek kryptingi ir išlaikyti savo spaudimą JAV partneriams. Pagrindinis duomenų apsaugos reglamentas yra revoliucija ES duomenų apsaugos teisėje ir JAV partneriai tą supranta. O žiūrint praktiškai, tai mes renksime gairias e, skirtas duomenų apsaugai, tiek kalbant apie įmonės, tiek kalbant apie piliečius. Ir aišku, kad pagrindinis mūsų darbas yra su duomenų apsaugos institucijoms. Ir kartu atliekant pirmą ir antrą jungtinę peržiūrą dirbsime su JAV. Tai pirmoji peržiūra bus 17, antroji 18. Ir e, kalbant apie tą privatumo skydą, privatumo apsaugą, tai sieksime patobulinti e, esamas nuostatas. Bet kalbant apie privatumo apsaugą, tai aišku, kad norime užtikrinti teisinį aiškumą verslui. mes turime mm, neišleisti iš akių pagrindinio tikslo, teisinio aiškumo užtikrinimo ir tuo pačiu ieškoti galimybių, kaip pagerinti privatumo apsaugą pagal tą privatumo e, skydą, kad tai atitiktų bendrai duomenų apsaugos reglamentą. Kitų pasirinkimų mes neturime. teisininkai sako, kad jei mes norime išlaikyti lygiai vertę apsaugą, tai yra, kad JAV ir Europos Sąjungos teisės aktai garantuotų lygiai vertę apsaugą, kai įsigalios naujasis bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, tai tą sieksime užtikrinti e, tarp pirmojo ir antrojo bendrojo šio sustarimo peržiūrėjimo. Dabar kalbant apie valstybių narių balsavimą, keturios ar šešios susilaikė, Prancūzija ir Vokietija pateikė deklaraciją. Toje deklaracijoje štai kas sakoma. Mes pritarėme dabartiniai versijai bet turime tam tikrų abejonių dėl jos tobulumo. Ir dabar turėtume pabandyti, kaip praktiškai tas susitarimas veikia, kad pasižiūrėtume, kiek sėkmingas bus šio sutarimo įgyvendinimas. Tai čia mes kalbame apie privatumo skydo Mm, veikimo pirmuosius metus ir tada norima po metų įvertinti. Tai tas sakoma Prancūzijos ir Vokietijos deklaracijoje, bet ir mes visi norime e, tą privatumo skydo veikimą įvertinti. Aišku, kad mums reikia suderinti du pagrindinius prioritetus - tai yra saugumas ir privatumas. O kalbant apie verslą, Čia atsakysiu poniai Intveld. Įstatymų turi būti laikomasi. Įmonėm mes uh, suke, uh, sukūrėm papildomas pareigas, kurios atsiranda iš įstatymo. Įmonės m, mm, turės laikytis privatumo apsaugos principų ir tai bus papildomas sluoksnis, papildomas lygis. Ir čia turime pagalvoti apie administracinę naštą įmonėm, kas priimtina, kas ne. Ir to nedarome tik pagrindiniam didžiausiam įmonėm, ne, tą darome smulkiam ir vidutiniam verslui, kad įmonės galėtų veikti ir nebūtų perkrautos administracinės naštos. Teisių gynimo priemonės, nežinau, kiek dar turime laiko. yra skundų pateikimo mechanizmas. E, skundą galima pateikti pačiai įmoniai ir žinome iš statistikos, kad 90 procentų skundų būtent įmonių lygmenį yra išsprendžiami. Tada yra alternatyvi ginčių sprendimo priemonė, kai galima eiti į teismą, bet mes rekomenduosime kryptis į duomenų apsaugos pareigūnus Bet aišku, problema didžiausia ko gero yra tada, kai duomenys patenka perduoti į JAV, o JAV nepa, mm, nepatenka į Europos duomenų apsaugos pareigūno teisinę kompetenciją. Tai čia tada e, tokius dalykus svarsto priekybos komitetas, o tos tokios niekur nepatenkančios, niekur nepatenkantis atvejai bus svarstomi jungtinėme komitete. Ir e, čia bus galima naudotis ir teisininkų e, e, pagalba, ir videokonferencijomis. Taigi tas arbitražas, tas jungtinis arbitražas bus paskutinė mm, instancija ir retai naudojamas. Dabar apie teisinį statusą. Taip, aišku, įstatymas būtų geriau, o dabar mes tik kalbame apie raštus, kuriuos atsiuntė ne konkretus asmenys asmeniškai, o institucijos, kurioms jie atstovauja. Taigi mes turime institucijų laiškus, kuriuose institucijos įsipareigoja užtikrinti tą privatumo skydą, užtikrinti ES piliečių duomenų apsaugą. O po rinkimų JAV rinkimai visą laik būna. Ir, ir per rinkimus, aišku, aišku, yra tam tikras nestabilumas, bet ir Europa nėra stabili. Taip rinkimai sukuria tam tikrą neiškumą, bet mes tikimės, kad Amerikos institucijos išlaikys nuoseklumą, kadangi tuos raštus jų vardu pasirašė aukščiausi valstybės pareigūnai. Dabar dėl ombudsmeno pateikti klausimai. mums pavyko toliau išsiaiškinti, kokia yra kompetencija ir kiek nepriklausomas toks asmuo yra. JAV valstybės administracijoje ombudsmenas turi atsakyti į skundus, nebus jokio skundo palikto be priežiūros ir ombudsmenas gali užklausti inspektorius ir naudotis kitais informacijos kanalais, ir ombudsmenas turi atsakyti asmeniui, kuris pateikė skundą. Atsakydamas, ar buvo laikomasi visų nuostatų ar ne ir koks siūlomas skundo sprendimo būdas. Ir ombudsmenas taip pat bus vienas iš asmenų, kurie pateiks informaciją per metinę peržiūrą, pateikdami taip pat ir informaciją apie tai, kokių problemų iškylo. Kalbant apie tą privatumo skydą, kol kas ES nieko panašaus nebuvo ir aš pati asmeniškai prižiūrėsiu, kaip ombudsmenai dirbs, kaip ombudsmenas dirbs. Taigi pasižiūrėkime, kaip viskas veiks ir kiek sėkmingai ta sistema galės būti naudojama. Poniai Ernst. Noriu pasakyti, kad jau nebuvo laiko dar kažkokiai papildomai procedūrai pridurti. Mes lybė komitetui pateikėme deramų laikų informaciją, vėlavome tik dvi dienas, dėl ko atsiprašau. Bet tikrai noriu pasakyti, kad labai rimtai žiūriu į parlamentą, ne tik į lybę komitetą bet ir į kitus tris komitetus, kurie patenka į mano veiklos sritį ir į kuriuos vykstu ir aiškinu apie tai, ką mes dirbame. Aš nesu laiminga, dėl to aš tiesiog prisimo atsakomybę pasirašydama tą lygiai vertiškumo sprendimą ir iš tiesų stengsiuos, kad uh, visi mano duoti pažadai būtų taptų realybė. O jei tas privatumo skydas neveiks, jei, jei kas nors neįvykdys prisimtų įsipareigojimų, tai sistemą stabdysime, bet aš tikiuosi, kad sistema veiks. Mes taip pat stebėsime, kaip keisis JAF įstatymai, JAV teisė. To irgi klausė vienas iš parlamentarų. Taip pat prezidento politinė direktyva numeris 28 ir laisvės aktas šiuos dokumentus irgi visat turėsime omeny Tai tiek galėčiau pasakyti. Ačiū gerbiamą komisijos narę. Kolegos, kaip jau minėjau, Libė koordinatorių posėdis įvyks iškart, kai pasibaigs šis posėdis. Būtent e, apie tai jame ir kalbėsime. Labai atsiprašau kolegų iš Ekon komiteto, e, kad vėluojame pradėti. Ir norėčiau paprašyti kolegų iš Ekon komiteto, pono Ferber ir kitus e, ateiti į tribūną. Mhm. Uh -huh.